Okay, friends, we are not that... Gerai, e, kolegos, mūsų dar labai daug nėra, bet pradėkime nuo pirmojo šios dienos darbo tvarkės klausimo. Pirmasis nuomonės projekto svarstymas dėl ES ir Korejos Respublikos laisvos priekybos susitarimo. Sean Simon, prašom. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Dar nepakank, ne, ne, nelabai daug čia mūsų susirinko šiam pirmajam klausimui. Na, galbūt jis netoks svarbus, šiek tiek techniškas klausimas, nors jis yra gana svarbus. per ilgai visgi nekalbėsiu, tai yra ES ir Korejos laisvos prekybos sustarimas pasirašytas 11 metais, tai yra naujos kartos susitarimas ir nors jis suteikia labai palankės ekonominės sąlygas ES, jis numato taip pat aukšto lygio socialinės apsaugos nuostatas. Tai Dėl to e, šiam komitetui šis prekybos susitarimas yra labai įdomus. Ir dėl šios priežasties mūsų siūloma nuomonė, nors e, labai trumpa, e, siunčia labai aišku signalą. Aukšto lygio socialinės apsaugos nuostatos susitarime nebuvo e, na, taikomos Korejos nuo susitarimo pasirašymo profsąjungos e, e, nekartą skundėsi šios sutarimo įgyvendinimu. Nekartą Korejos ambasadoriams buvo teigiama, kad jie iki šiol neratifikavo TDO konvencijų kaip reikalavimą pagal sustarimą, e, pažeidžiamos e, profsąjungų narių teisės e, dėrėtis, protestuoti. Tarptautinė darbo organizacija ir G10, BPO iš tikrųjų neturi čia rimtų sankcijų šioje srityje, o ES ir ES komisija per prekybos sustarimo mechanizmą turi galimybių e, paveikti korejiečius dėl to, kaip jie elgesi su profsąjungomis savo šalyje. Na ir šioje komiteto nuomonėje mes E, prašome, kad komisija atidžiai stebėtų situaciją Korejoje. Tai, man atrodo, gana kuklus prašymas, ypač jeigu kalbėsime apie šį komitetą e, srityje, kurioje ypač na, svarbu šiam naujo tipo prekybos sustarimui. Taigi, iš esmės tiek sakoma šioje nuomonėje. Nemanau, kad mūsų laukia ilgas procesas, derina šią nuomonę komitete. Mūsų pakeitimai turi būti teikiami iki balandžio 29, o balsuojame komitete bus 15-16 birželio ir kaip bus pateikti pakeitimai, jeigu jų nebus per daug ir jie nebus per daug prieštaringi, turėtume darbą užbaigti gana greitai ir pasiekti sustarimą priimtiną visoms pusėms. Ačiū. Uh, thank you. Uh, I can... Ačiū. Nemanau, tau EPP šešėlio pranešėjo pono Kukano. Nematau Iranos Girike taip pat, tačiau Helga Stevens, ji taip pat ateis vėliau. Taigi Iva Vaigel, Aldo frakcija, prašom. Labai ačiū pirmininkė, mėly kolegos, noriu padėkoti pranešėjui už šios nuomonės projektą. ES ir Pietų Korejos laisvos prekybos sustarimas yra naujoviškas prekybos ir tvaraus vystimosi srityje ir leidžia palaikyti gilesnius santykius aplinkos apsaugos ir darbo srityse. Čia yra bendras įsipareigojimas taip pat laikytis svarbiausių TDO standartų ir pagrindinių teisų, skaitant įsipareigojimą ratifikuoti ir įgyvendinti visas TDO konvencijas. Kaip pranešėjas jau pabrėžė, šiuo metu Pietų Koreja dar nėra ratifikavusi kai kurių pagrindinių TDO darbo konvencijų, ypač dėl asociacijų laisvės, dėl veiksmingo e, kolektyvinių dėrybo pripažinimo ir privartinio darbo panaikinimo. Todėl aš pritariu, kad tekstas ragina Koreją paspartinti pastangas ratifikuoti šias konvencijas. Tuo pat metu svarbu pripažinti pozityvius žingsnius. E, tai yra, kad ES ir Koreja susitarė pradėti veiksmus dėl pagrindinių TDO konvencijų, dėl nediskriminavimo darbe Tokios iniciatyvos yra geras pavyzdys, kaip galima užtikrinti darbuotojų teisės per artimesnį dialogą tarp ES ir Pietų Korejos, kurie numatyti visos prekybos susitarime. Apskritai, aš manau, kad ekonomikos augimas ir e, vystimasis, kurios skatina laisvą priekybą, turėtų eiti ranka rankon su aukštos kokybės standartų propagavimu. Aš manau, kad šią kryptimį ES ir Pietų Korega būtent ir eina. Labai ačiū. Thank you. Ačiū. Guoja e frakcijos vardu. Guoja e atstovė. Nu aš kalbėsiu danų kalbą šį rytą, tai prašom, užsidėkite ausinės. Visų pirmiausia, noriu pasakyti, kad Pripažįstu, kad ši tema yra labai svarbi. Turime konkreto susitarimą ir tai yra mūsų bendras požiūris į tą šalis, kuriuose yra darbo rinkos problemų. Ir noriu padėkoti pranešėjui už puikų pranešimą, yra daug pozityvių dalykų, nepaisant to, kad nuomonė yra trumputė. Mes žinoma norėtume daugiau stipresnės žinios. Žinoma, čia neaptariamos žmogaus teisų pažydimo problemos, bet reikia kalbėti apie pasiekmes, jeigu Koreja neužtikrins teisių darbuotojams. Tai yra tas pagrindinis principas, be kurio mes negalime e, įgyvendinti susitarimų. Aišku, susitarime jūs turite priminti, kad yra e, padaryta rimtų pažeidimų po to, kai tas sutarimas buvo padarytas. O šiaip, žinoma, aš labai laukiu tų tolimesnių diskusijų. Dėkuoju toliau Meserič žaliųjų frakcija, ar yra jisai posėdžių salė ir niekas jo nepakeičia, tada eikime toliau. Ticiana Begin, FDD. Dėkoju pirmininkė. Aš irgi noriu padėkoti pranešėjai už puikų darbą. Aš irgi, kaip ir kiti kolegos, laikausi nuomonės, kad laisvos priekybos susidarimai su mūsų priekybiniais partneriais turėtų būti priemonės mums skatinti Europos žmogaus vertybės. Ir šitas susitarimas kaip tik ir žadėjo tokią perspektyvą, tačiau matome, kad e, tarp vyriausybės ir profsąjungų yra kylanti įtampa. Todėl visiškai pritariu pranešėjui, kuris pasmerkė Korejos vyriausybės e, e, veiksmus ir tečių pažeidimus. Bet to negana yra sutartį numatytos išlygos kad vykdant tas laisvos prekybos sutartis, Europa turėtų iš tiesų turėti tą stiprią poziciją ir netoleruoti to kriminalinio elgesio. O Koreja turėtų kaip greičiau ratifikuoti TDO sustarimus ir kad pasistengtų dar laugiau, kad būtų atšauktas privartinis darbas. Tai turėtų turėti pozityvios įtakos ir mūsų prekybiniams santykiams. Dėkuoju. Dėkojame. Mara Bizoto nėra salėje. Toliau Dominik Mata. Ačiū pirmininkė. Atsiprašau, kad Bizoto netvyko į posėdį. Aš išsakysiu jos nuomonę, bet aš ir pats trumpai norėčiau pristatyti savo įspūdžius. Aš noriu pasveikinti pranešėją. Tai yra tiesiog susitarimas vykdyti priekybinius santykius, bet su sąlyga, kad Koreja laikysis TDO standartų toks susitarimas yra pavojingas, nes iš tiesų Koreja nebūtinai laikosi tų reikalavimų ir tiesiog tokia tradicija, kultūra, kad tas prievartinis darbas yra toleruojamas. O dabar perskaitysiu nuomonę tai yra pavojus, o ne galimybės mūsų įmonėms, ypač nedėlėms ir mažoms įmonėms, kurios dirba regioniniu lygiu, e, kuris ypač, e, kurios ypač įsitvirtinusios Italiją. Europos Sąjunga e, prisidėjo prie valstybių narių konkurencingumo sustiprinimo kai, kai kuriuose regionuose. Per šiuos susitarimus Europai kyla e, grėsmė ypač žemės ūkio sektorija, ypač geografiniams nuorodoms bei tradiciniams e, amatams arba produktams. Europa ir toliau pasirašinėja tas sutartis, kurios jau e, pažydžia gamintojų įgytas teisės, ypač kai buvo pasirašytas susitar... laisvos prekybos susitarimas su Vietnamu. Po to uh, tos geografinės nuorodos buvo keičiamos į bendrus pavadinimus e, tam, kad e, būtų vykdomos, e, vykdomi prekių mainai ir, pavyzdžiui, kamambero sūris būtų gaminamas Alabamai. Tokiu būdu geografinės nuorodos patiria didelį spaudimą. Todėl yra labai svarbu nuolat e, atidžiai stebėti šituos susitarimus, įvertinti naudą ir trūkumus ir tinkamu metu juos sustabdyti, jeigu jų nesilaikome, įvesti muitų režimą. Ačiū uždėmesi. E, Mr. Fontulis. Ponas Fontulis. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών με την Κορέα είναι ένα... Ačiū, ponė pirmininkė. Laisvas prekybos sutarimas su Koreja yra teigiamas žingsnis ir mes palaikome pranešėją. Klimato kaitos komitete norime užtikrinti, kad būtų gerbiamas darbuotojų teisės ir taip pat svarbu užtikrinti ir švietimą. O paminėtume taip pat, kad švietimo lygis Koreja yra labai aukštas. Kiti yra svarbus taip pat ir darbo saugumo klausimai. Dėja matome, kad ypač tarptautinių įmonių atveju mums reikia keisti savo požiūrį ir nebegalime laikytis, kad, kad pelnas viską pateisina. Ačiū. Uh, we... Dėkoju. Turime komisijos atstovų. Prašau, jeigu norite, suteiksiu jums žodį. Taip, ačiū pirmininkė. Aš esu Deni Bareš iš Trade direktorato norėčiau pasidalinti savo nuomonę šiuo klausimu. Prekybos sutarimas su Koreja jau, galiojo, jau yra gyvenimas 4-5 metus. Ir tai buvo pirmas toks sutarimas, kuriame įtraukti buvo užimtumo ir salės e, ir tvarus vietos klausimai. Mes dirbame su Koreja, kūrėme abipusį pasitikėjimą, kūrėme taip pat ir jos praktikos organizacijas Taip pat vyksta vyriausybių susitikimai, taip pat ir pilietinės visuomenės susitikimai. Pilietinės visuomenės organizacijų vadovai teikia informaciją mums, mes teikia informaciją jiems, tik dalinam informaciją apie posėdžius ir nuolat darome bendrus pareiškimus, kurie apibendrina mūsų svarstymus, beje, to nereikalauja sutarimas ir tai yra papildomas didelis pasiekimas. Dėl mūsų dėrybų turinio Norėčiau pasakyti, kad dabar darbo tvarkė yra labai plati ir turtinga. Ir iš darbo teisės pusės mes kalbam apie organizacijos konvencijų ratifikavimą dėl tų konvencijų, kur Korėja dar nėra ratifikavusi. Taip pat priešina, kad Korėja yra įsipareigojusi svarstyti ratifikavimą, o ne ratifikuoti. Taip pat toliau kalbame apie konvenciją 111 dėl diskriminacijos panaikinimą ir taip pat, taip pat kalbama apie profesinių sąjungų veiklos nevaržymą. Taip pat, kalbėdami pagal šį starimą, mes kūrėme labai pozityvius santykius su Koreja. Ir kol kas nematome reikalo tolesnių konsultacijų vykdyti kokie yra mūsų didžiausi pasiekimai? Na, mano pirmiausia, tai įveikėme Korės nenorą pirminį iš viso diskutuoti apie darbo klausimus. Dabar labai tvarai apie tai kalbame, netgi aktyviai, agresyviai. Taip pat Korėja jau sutinka, kad tarptautinės darbo organizacijos ekspertai dalyvautų mūsų posėdžiuose. Tai taip pat ir dėlis pasiekimas, turint galvoje, kokie yra sunkus santykiai tarp Korejos ir TDO. Toliau Koreja sutinka dalis informaciją apie tolesnius žingsnius dėl pamatinių konvencijų gyvendinimo, būtent tų, kur dar nėra e, ratifikavusi. Ir e, kitas svarbus dalykas yra tai, kad Koreja ir Korejos plėtinė visuomenė dabar turi forumą, kur gali bendrauti, kur gali iš karto komisijai išsakyti, Europos Sąjungai išsakyti, bei Korejos vyriausybei išsakyti savo nuogastavimus ir keltos klausimus tiesiogiai. Pavyzdžiui, dėl profesinių sąjungų teisų ar dėl smurto. Kažin ar kokia nors kita sistema pasaulyje siūlo tiek daug galimybių. Penktas dalykas, ką reikėtų paminėti, ir tai buvo minėta, tai artimiausių metų pradėsime naują projektą pagal partnysės instrumentą, kuriuo sieksime peržiūrėti, e, stebėti e, konvencijos 111 laikymasi, kurie ir valstybės narėse. Ir siekiama bus pasimti geriausiamis pamokomis, gerąją praktiką, kad būtų galima padidinti atitikti, ypač Korejoje, bet ne tik Korejoje, nes tas projektas yra platesnis. Pagėdamas, norėčiau pasakyti, kad ši dimensija, žinoma, bus paliesta ir vertinant šį sustarimą, o vertimas pasidės greitai. Ačiū. Dėkoju. Na, šis sustarimas yra vienas iš labiausiai diskutuojamų sustarimų iš vienas iš dviejų, dėl kur buvo daugiausiai diskutuojama pastaruoju metu. Daugiausiai buvo kalbama apie Kolumbijos ir Pietų Korejos sustarimą, taigi daug, daug politinės frakcijas dėl to diskutavo. Tad e, dabar labai įdomu girdėti vertinimus. Sean Simon suteiksiu žodį. Prašau. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju visiems šiandienos pranešėjams, kolegoms. Panašu, kad tarp mūsų yra daug sutarimo šiais klausimais. Tad manau, kad e, puikiai bedarbiausime ir dirbsime greitai. Manau, kad su viena išimtimi, na, yra vienas nesutarimas dėl, dėl pranešimo, dėl nuomonės. Tai yra tai, kad kai kurie kolegos kelia norą eiti šiek tiek toliau, šiek tiek griežčiau pasisakyti ir numatyti galbūt sankcijų. Manau, kad dalykas, kodėl to nedarome, yra tai, kad na, turime galvoje, jog čia vis tik yra MPL nuomonė apie ataskaitą ir vis tik INTA Inta komitetui turbūt labiausiai rūpės prekybos klausimai, todėl turbūt reikėtų galbūt apriboti mums savo reikalavimus, kad jie būtų na, realesni tai mūsų reikalavimai. Ir žinoma, matome iš komisijos atsakymo, kad e, į tai atsižvelgiama yra, kad būtent, būtent taip ir mąstoma. Vienačiau pasveikinti komisiją su tuo, kaip puikiai buvo pasakyta, pavyzdžiui, turtinga ir išsami darbo tvarkė. Taip puikiai valstybės tarnautojų kalba. Jie mus priminė, kad sustarimas numatė ratifikavimo procesą, o ne patį ratifikavimą. Taigi tokios labai įdomios čia daromos skirtis. Labai ačiū už visus tos paaiškinimus. Ir matom iš komisijos, kad jie yra labai labai patys patenkinti tuo, kaip darbo pažanga darbo klausimų srityje. Norėčiau pasakyti, kad sutarimas jau galia penkis metus ir penkis metus Pasinės sąjungų darbuotojų e, atstovai yra mušami ir įkalinami. Nepaisant to, kad daug pažangos padaryta ir kad pažanga yra žinoma pozityvi, tačiau kai valstybės, kurios yra įsipareigojusios dalyvauti ratifikavimo procese, būtent ratifikuoti TDO konvencijas, e, smurtauja prie savo profesinės sąjungas, vien už tai, kad profesinės sąjungos veikia ir už tai, kad e, na, vykdo veiklą. Na, negalėčiau pasakyti, kad aš ar šis komitetas galėtų būti labai patenkintas tuomet tokią situaciją. Tad Galbūt reikia susistiprinti komisijos ryštą ir užimtumo komitetas galbūt turėtų vis tik galbūt na, apsvarstyti kolegų, kolegų pasiūlymus eiti toliau, ypač išklausius komisijos poziciją, nes manau, kad dabar pavojus, kad gausime per mažai. Ačiū. Uh, Ačiū. Kaip minėjote pradžioje, ponė Simonai, terminas pakeitimams yra balandžio 28 diena, o tvirtinimas komitete bus birželio 15-16 dienomis. Ir dar nežinome, kada šis klausimas pasieks plenarinę sesiją. Ačiū. Šiame komitete mes aptarinėjame šiomis dienomis e, šiais laikais daug prekybos klausimų ir ko gero tai yra natūralu. Periname prie devintojo klausimo. Dar kartą grįžtame prie užimtumo lygybės direktyvos. Intensyviai esame diskutavę šio klausimo anksčiau. Šiandien aptarėme 310 pakeitimų kurie buvo pateikti. Ir pirmiausia, žodis pranešėjai, poniai Weber, prašom. Labai ačiū, ponia pirminkė. Pradžiai norėčiau padėkoti visiems kolegams, kurie padėkė pakeitimų. Manau, kad e, retai gana pastaikanti situacija šiame parlamente, kai visi pakeitimai atspindi panašias pozicijas. Iš tiesų nėra prieštaringų pakeitimų. Kai kurie nori pabrėžti kai kuriuos aspektus, paryškinti niuansus, tačiau apskritai aš manau, kad mes visi mąstame labai panašiai dėl to, kaip žvelgiame į būtinybę kovoti su diskriminacija e, užimtumo srityje. Na, pavyzdžiui, kai kalbama apie diskriminaciją pagristą amžiumi, manau, kad praktiškai vienbalsiškai manoma, kad tiek jaunimas, tiek vyresni žmonės E, turi būti dėmesio centre ir turi būti taikoma tinkama politika kovoti su jų diskriminacija. Kai kalbama apie žmonės vyresnius negu 50 metų, ar netgi ir mažiau negu 50 metų, idėja yra tokia, kad mokymas visą gyvenimą jų atžvilgių yra tinkamas požiūris, gerinant ir užtikrinant jų mokymą, jų skaitmeninių įgūdžių įgymą, tam, kad jie galėtų susidoroti su naujais iššūkiais darbo rinkoje. Ir tai yra tinkamas požiūris. Dėl klausimų susijusių su religiniu diskriminavimu turiu pasakyti, kad dauguma pakeitimų e, vertina viską pagal dabartinę situaciją ES šiuo metu. Nekarta minimi yra pabėgėliai, jų integravimas, minima migracija ir būtinybė migrantus integruoti e, darbo rinkoje ES. Dėl neįgalumo. Žinau, kad Džiaugiuosi, kad ponė Stevens yra čia. Lygiai grečiai svarstomas ir jos pranešimas dėl žmonių su negale konvencijos įgyvendinimo. Iš esmės, kai kurie pakeitimai, kuriuos patiekė ponė Stevens šiuo aspektu, atspindi to kito pranešimo esminius dalykus. Manau, kad svarbu paminėti, kad keletas pakeitimų vertimų išryškina nuomonę, kad dėl to, kad trūksta tinkamo būsto neįgaliesiems savo esme yra jau diskriminacinis aktas. Aš visus šios aspektus miniu dėl to, kad noriu pasakyti, jog e, rengiame kompromisinius pakeitimus, kad sumažintume apskritai pakeitimų skaičių. Bus pateikta apie 30 kompromisinių pakeitimų, kurie tikiuosi pranešimą padarys nuoseklesnių, bus išvengta pasikartojimų, nereikalingų dalykų. Ir patį pranešimą bus lengviau suprasti. Šiuose kompromisinėse pakeitimuose taip pat pateikėme kai kuriuos dalykus, kurie pateikti lybė ir FAM komitetų nuomonėse, nes jie labai atitinka pagrindinės pranešimo idėjas. Kaip sakiau, situacija yra puikia. Matant, kad mūsų nuomonės yra labai panašios. Na, o kompromisiniai pakeitimai bus išsintinėti šešėliams pranešėjams šiandien, e, ko gero iki vidurdienio, tikrai iki vidurdienio. Šešėlinių pranešėjų posėdis šiuo metu suplanuotas rydieną, rydienai, tačiau aš siūlau pakeisti dieną į ketvirtadienį, kad turėtume daugiau laiko paskaityti kompromisinius pakeitimus ir juos aptarti tarpusavėje, bet Šias detalės patikslinsime po šio posėdžio. Dar kartą dėkoju visiems kolegoms už jų darbą ir lauksiu kompromisinių pakeitimų aptarimo, kad galėtume parengti gerą pranešimą, kuris padėtų mums visiems ateityje. Ačiū. Thank you. Ačiū. Dabar žodis šešėlėms pranešėjams. Pone Kozlovska Rajevič prašom. E, dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo. E, przede... Ačiū, pana pirmininkė, ponios ir ponai. Sveikinu pranešimo autorę. Aš manau, kad pranešimas yra labai aktualus, aktualia tema, nes direktyva yra mums visiems svarbi. Iš tiesų, e, esame pastebėję, kad jos svarba dar padidėjo dėl migracijos krizės ir naujos situacijos Europoje. Dėl nediskriminavimo suvokimo, ypač dėl tų priežasčių, kurios išvardos direktyvoje, tai yra religija, neįgalumas, amžius ar socialinė orientacija. Tačiau religija yra svarbiausia, ko gero. Taigi tai yra aktualu ir verta aptarimo kadangi direktyva yra tokia svarbi. Ir nors mūsų nuomonės yra artimos, aš norėčiau paprašyti, kad šešėlių pranešėjų posėdis būtų atšauktas, nes mums reikia daugiau laiko išanalizuoti kompromisus jeigu visose dokumentuose E, raginame dirbti subalansuočiau, turime ir patys e, taip daryti, neturėtume versti savo kolegų dirbti taip greitai. Ketvirtadienis gali būti dar irgi per anksti, nors ketvirtadienis, aišku, yra geriau negu trečiadienis, tiek dėl procedūros. O dabar dėl e, esmės, tai yra daug pasikartojimų ir panašumų, kai kalbama apie amžių ir neįgalumą. Ir aišku, galima pastebėti, kad mes įvedame naują mąstymo aspektą, kaip ir numatyta Junktinių tautų konvencijoje, būtent kaip apibrėžiamas neįgalumas. Ir mūsų pakeitimai parodo, kad neįgalumas yra vertinamas tik tai kontakte su aplinka. Ir jeigu aplinka tinkamai suformuota, jeigu nėra kliučių, tai neįgalumas iš viso išnyks. Daug žmonių juk nešioja akinius. Jeigu taip e, nebūtų, kaip buvo praeitie, žmonės negalėtų visapusiškai gyventi e, gyvenime. Ta pati galima pasakyti apie kitus dalykus, kurie padeda tiesiog funkcionuoti gyvenime. Todėl dizainas, e, erdvės planavimas yra labai svarbus. Ir manau, kad tas universalus dizainas yra tinkamas pakeitimas, nes ES lygmenių reikia dėti daugiau pastangų remti valstybės narės, popularizuojant šią idėją visose šalise. Kai kuriuose šalise tie principai jau yra teisės aktuose įrašyti ir yra privalomi, kai, kai kuriuose šaliuose tai tie dalykai yra savanoriški. Tačiau jeigu kalbėsime apie bendrus pagrindus, tai manau, kad Europos pastangų intensyvinimas dėl universalaus dizaino yra toks vienas iš pasiūlymų, kurį galima būtų šiame pranešime sustiprinti. Taip pat yra aktualių pakeitimų pranešime dėl neįgaliųjų mm, e, veikimo darbo rinkoje, galimybės patekti į darbo rinką valstybių narių lygmenių yra daug reglamentų, kurie turi palengvinti neįgalių žmonių patekimą į darbo rinką, tačiau gal kartais tie reglamentai susiję su specialiomis užimtumo formomis ir specialiomis sąlygomis. Mes manome, kad reikia e, verčiau pasiūlyti tokias priemonės už e, darbdaviams, kad neįgaliai galėtų lengviau pakliūti į normalią darbo rinką galų gale, nes taip yra geriau jų ir integravimui. Ir tai yra gera, sant, geriau santykiams tarp neįgalių ir kitų darbuotojų, jeigu negalėjai dirba normaliuose įmonėse, ne specializuotose. Na, tos specializuotos įmonės galbūt nėra getai, tačiau jos nepalengvina integracijos. Kitas dalykas, kurį norėjau pabrėžti, tai yra rinkos skaitmeninimas. E, tai keičia tai, kaip mes dirbame, keičia mūsų darbo organizavimą. Kai kurie nariai tai vertina kaip grėsmę, o mes tai daugiausia vertiname kaip galimybę, ypač tiems, kuriems e, kyla judumo problemų. Taigi naujos užimtumo formos, kurią suteikia skaitmeninis pasaulis, yra ypač svarbios tiems, kurie turi judumo problemų, neįgalumo problemų ar vyresnio amžiaus žmonėms. Kalbėsime apie nediskriminavimą religijos pagrindų, tai aš labai džiaugiuosi, kad pranešime yra įtraukta pastaba dėl direktyvos taikymos ryties nes esant interesų konfliktui nacionaliniai reglamentai e, lieka galioti. Tai yra labai svarbu, nes mes dažnai pamirštame, kad tuo tarpu, kai raginame veiksmingiau siekti nediskriminavimo, dažnai pamirštame, kad e, kai kalbame apie religinės mažumas, pamirštame, kad abi pusės turi siekti europinio intereso vykdymo. Reikia pusiausvėros, jeigu šis balansas, šio balanso nebus, pranešimas nebus tinkamas. Socialistų frakcijos vardu pane Blinkevičiūtė. Na, iš tikrųjų aš e, dėkoju poniai pranešėjai Weber už tą supratimą, kaip jinai dabar pristatydama pakeitimus pabrėžė, kad turim dirbti kartu. Uh, ir ieškoti tinkamų kompromisų tam, kad e, mūsų e, pranešimas iš komiteto išeitų kaip galint e, geresnis ir suteikiantis galimybių spręsti visas problemas, kurios dar valstybėse narise tikrai yra. Taigi mes su kolegom pateikėm pakeitimus dėl kelių aspektų, į kuriuos pranešime turėtumėm atkreipti dėmesį. Tai Pirmiausia, dėl amžiaus. Čia dar kartą noriu pabrėžti, kad e, dėl Europoje vykstančių tam tikrų demografinių pokyčių, taip pat dėl pensinio amžiaus ilginimo E, vyresnio amžiaus žmonių e, diskriminacijos dėl amžiaus užimtumo srityje klausimas e, tampa vis aktualesnis. Todėl, jeigu jau mes priimam sprendimą ilginti pensinį amžių, tai privalo mūsų senioram užtikrinti galimybės likti darbo rinkoje kaip pilnaverčiam darbuotojam. Todėl pakeitimuose ir raginam valstybės narės užtikrinti vyresnio amžiaus darbuotojų apsaugą nuo nesažiningo atleidimo pensinio amžiaus atveju. E, ir taip pat raginam komisiją bendradarbiaujant su valstybėm narėm išne, išnagrinėti irgi nerimą keliančią vyresnių nei 50 metų amžiaus asmenų nedarbo problemą e, valstybėse narėse ir parengti tuo pačiu veiksmingas e, priemonės tokių žmonių išsaugojimui darbo rinkoje bei gražinimui jų į darbo rinką. Uh, Bet e, tuo pačiu šalia šito aspekto noriu pabrėžti, kad mes negalim supriešinti jaunų ir vyresnio amžiaus žmonių e, e, darbo rinkoje, nes abi kartos gali viena iš kitos pasimokyti ir, ir perduoti savo žinias bei savo patirtį. Todėl m, mm, valstybės narės bendradarbiaudamos su socialiniais partneriais turėtų skatinti mokymasi visą gyvenimą, e, kuris užtikrintų E, asmenų galimybės e, e, integruotis į darbo rinkoje, į darbo rinką ir tai užtikrintų tas galimybės visų amžiaus grupių darbuotojams ir kad jiems būtų teikiamos prieinamos, įperkamos mokymo programos, siekiant, kad ta mūsų senėjanti Europa, senėjanti visuomenė galėtų iš tikrųjų atnaujinti savo įgūdžius ir prisiderinti prie tų e, greitai besikeičiančių e, poreikių ir įgūdžių reikalingų darbo rinkai. E, Antras pakeitimo aspektas yra dėl negalios. E, deja, bet mes vis dar nesugebam nuo diskriminacijos apsaugoti e, labiausiai pažeidžiamų visuomenės narių, tai yra žmonių su negale. E, kai kurios valstybės narės iš tikrųjų neužtikrina šios direktyvos įgyvendinimo, nes tiesiog nesugeba pritaikyti neįgaliesiam darbo vietų, nesuteikia tinkamų darbo sąlygų bei neužtikrina lygių galimybių ir išvietimą ir į profesinį mokymą. Todėl čia siūlom valstybės narės narės raginti pasinaudoti ES struktūriniais fondais, visų pirma, ES e, socialinių fondų ir pritaikyti ir darbo vietas neįgaliesiems, suteikti reikiamą pagalbą neįgaliesiems jų darbo vietoje, pagerinti ir švietimą, ir mokymą, na, kad iš tikrųjų atsirastų realios galimybės neįgaliems žmonėm patekti į darbo rinką ir tuo pačiu taip kovojant su jų nedarbu, su skurdu ir su socialinė atskirtim. Trečia, manau, kad šiame pranešime mes turėtumėm įtraukti ir priekabiavimo darbe, priekabiavimo darbo vietoje aspektą, kuris gali kilti dėl įvairių priežasčių ir dėl lyties, ir dėl amžiaus, ir dėl religinių įsitikinimų e, nes, ir panašiai, ir kuris iš tikrųjų žaidžia žmogaus orumą, žemina e, žmogų ir galiausiai darbuotojų apskritai sunku dirbti tokioj nedraugiškoj e, dėl vieno ar kito aspekto darbo aplinkoj. Na ir kartu turim pabrėžti, kad diskriminacija darbe patyrusiems darbuotojams yra ne visada lengva yra pateikti skundus, e, nes paprasčiausiai e, vieni gali bijoti pateikti e, tuos skundus ir kreiptis, nes gali netekti darbo. Kiti tiesiog nežino savo teisų, kad tai yra įmanoma padaryti. Todėl pateikiau pakeitimą, kuria, kuriame raginam socialinių partnerių organizacijos didinti tą vidinį informuotumą apie neligybę užimtumo srityje ir kurti pasiūlymus, kaip spręsti problemas ir e, organizacijos ar įmonių e, ligmens e, sektoriaus kolektyvinėse dėrybose, mokymuose, ir, kur, kurie būtų skirti būtent tų, tų institucijų, tų kampanijų, tų sektorių nariams, jų darbuotojams. Na ir galiausiai labai svarbu svarbu raginti ir valstybės narės, ir komisiją įtraukti be abejo socialinius partnerius, profesinės sąjungas, darbdavius, nevyriausybinės organizacijas, apskritai pilietinę visuomenę, įgyvendinant lygybę ir siekiant skatinti vienodą požiūrį e, į visus darbuotojus. Ir, ir be abejo skatinti valstybės narės e, apsikeisti tą gerąją patirtimį. Aš manau, kad mes iš tikrųjų rasim sutarimą dėl kompromisinių pakeitimų ir jeigu reikėtų apsispręsti, tai siūlau, kad iš tikrųjų šešėlinių pranešėjų sustikimas būtų ketvirtadienį. Ačiū. Thank you. I will now give the floor to... Dėkuoju toliau žodis EKR atstoviai Helga Stevens, prašom. Dėkoju pirmininkė. Aš pradžioje norėčiau padėkoti pranešėjai ir už tai, kad jinai įtraukė nuorodas bei tekstą dėl neįgaliųjų. Kaip lybė pranešėja, aš norėčiau pabrėžti, kad tos priemonės yra veiksmingos tik tai tuo met, jeigu diskriminacija, su diskriminacija yra kovojamoje visose srityse. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad valstybės narės turi užtikrinti, kad e, įvairius priemonės, taip pat ir e, turėtų būti derinamos su laisvu neįgalių asmenų judėjimu. Taip pat e, palaikyčiau nuomonę, kurią išsakė pranešė dėl nedidelio neįgaliųjų užimtumo. Mes turime žinoti, kad e, skaitinėje rinkoje kūriamos naujos darbo vietos pareikalaus iš valstybių narių papildomų pastangų. Dar noriu pabrėžti e, vieną aspektą iš Libė nuomonės, kad diskriminacija negali būti kažkokia hierarchinė. Gali būti ir daugelįpė diskriminacija nėra kažkokių konkrečių e, teisės nuostatų, valstybėse yra tik tai fragmentuotos taisyklės, normos ir trūksta aiškumo. Manyčiau, kad mums reikėtų irgi daugiau laiko peržvelgti kompromisinius pasiūlymus. Turime 30 kompromisinių pakeitimų ir tai yra nemažai. Galbūt reikės atidėti iki šešėlinio susitikimo galbūt iki ketvirtadienio. Taigi aš irgi prašyčiau, kad e, mums būtų suteikta daugiau laiko. Jeigu mes to laiko turėsime daugiau, įsigilinsime į kompromisinius pranešimus, tuomet turėsime, na, tikrai išsamų vaizdą apie tuos kompromisinius e, pakeitimus. Dėkoju. Ačiū. Toliau gūja. Šešėlinių pranešėjų norėjau suteikti žodį, bet e, nieko nėra posėdžių salė. Pereikime prie žaliųjų. Tatjana Dzanoka. Dėkoju. Ir aš irgi noriu padėkoti Renatai Weber už tikrai puikų pranešimą. o pati noriu pristatyti mūsų pakeitimus. Pone Stevens kalbėjo apie neįgalius asmenis. Tai yra aštuntam, aštuntai konstatuojamai daliai pateiktas pakeitimas, toliau 30. 14, 13 punktui padaryti pakeitimai. Mes pasiūlėme naują 13, 13a punktą. Jis labai trumpas. Paskaitysiu. Darbo rinka turėtų būti labiau pritaikyta neįgaliesiems asmenims. O turėtų nebūti atvirkščiai, kad neįgalus asmenys prisitaikytų prie darbos, darbo rinkos. Tai yra toks strateginis požiūris, toks yra mūsų pakeitimo e, pasiūlymas. Taip pat 14 e, siūlome naują 14a punktą. Skatiname valstybės nares imtis priemonių suteikti negaliems asmenėms prieigą prie darbo rinkos, gerinti sąlygas, teikti paramą, padėti jiems mokintis visą gyvenimą ir užtikrinti jų įdarbinimą, traukimą į darbo rinką. Taip pat 15 apunktas. Kviečiame komisiją spręsti neįgalių asmenų problemas ir taip pat e, šalinti diskriminaciją. Kita mūsų pakeitimų grupė yra susijusi su vyresnio amžiaus žmonėmis. Ir aptarėme tai, su kuo jie susiduria darbo rinkoje. Tai yra, žinoma, diskriminaciniai dalykai. Kai darbuotojai prieš pat išeinant į pensiją dažnai atleidžiami iš darbo. Tai šio, šioje vietoje pasiūlėme naują 19 punktą, kuriame kviečiame remtis statistiniais duomenimis dėl vyresnio amžiaus žmonių bei demografiniais pokyčiais ir numatyti aktyvaus senėjimo strategijas dar viena dalis, kurioje teigiame, kad vyresnio amžiaus žmonėms palankios aplinkos kūrimas galėtų prisidėti prie problemų sprendimo. Mes taip pat pateikėme vieną pakeitimą, kuriame kalbame apie statistinius duomenis renkamus apie nedarbą. Dėl to, aišku, reikia dar diskutuoti, bet mūsų mintis tokia. Komet e, renkami statistiniai e, nedarbo duomenys, mes e, siūlome į, įtraukti papildomus e, klausimus į e, siūlomus e, klausimynus, kuriuose būtų klausima apie diskriminaciją dėl amžiaus, lyties, lyginių įsitikinimų ar kitų dalykų. Tai yra papildomi klausimai ir tie e, papunkčiai yra iš hartijos arba iš direktyvos, taigi mes dėl šio konkretaus pakeitimo norėtume, aišku, padiskutuoti su pranešė. Štai daugmaž tokios būtų mūsų siūlomos idėjos. Dėkuoju. Toliau FDT šešėlinė pranešėja Laura Agėja. Dėkuoju pirmininkė ir labai noriu padėkoti Renatai Weber už nuveiktą darbą, nes nuo pat pradžių mes e, e, kritiškai vertinome direktyvą, nes e, labai aptakiai sprendžiama diskriminacijos problema ir e, pamirštamas tas pagrindinis e, nukentėjęs diskriminacijos objektas, tas žmogus, kuris nukenčia. Ir tai praktiškai buvo toks požiūris ir aš labai džiaugiuosi, kad Renatai pavyko tą požiūrį pakeisti, o mūsų pakeitimai yra dėl diskriminacijos darbo vietoje. Stevens e, pranešimas labai puikiai aptarė neįgalumo problemas, visą tą tematiką jinai įtraukiama į pranešimą, tačiau mes manome, kad e, tai praktiškai yra išsamei ir aptarta. Aš nebent pabrėšiau vieną kitą dalyką, kuris e, trukdo neįgaliems e, asmenims įsitraukti į darbo rinką. Labai dažnai įmonės net e, renkasi mokėti baudas už neįgaliųjų neprieimimą, užuot juos prieėmė į darbo vietą. Tai yra, sakyčiau, pati blogiausia diskriminacijos e, forma darbo vietoje. Mes per pakeitimus e, aiškiai sakėme nuomonę, kad yra darbuotojų, kurie tiesiog yra mm, atskirti nuo darbo rinkos. Jie yra tarsi nėra jaunimas, bet taip pat ir nėra vyresnio amžiaus žmonės, tai yra vidutinio amžiaus žmonės. Ir jiems labai svarbu turėti kažkokias priemonės, kurios jiems padėtų persikvalifikuoti arba vėl sugrįžti į darbo rinką. Nes e, reikia tokių darbuotojų, kurie liktų darbo vietoje. Juolab, kad taisyklės e, valstybėse narėse jiems e, dažnai nepalankios, todėl jie turėtų likti darbo vietoje iki pensijos. Yra ir naujų diskriminacijos išraiškų, kurias irgi turėtume aptarti ir e, galbūt įtraukti į šį dokumentą. Tai yra tai yra įvairaus pobūdžio priekabiavimas arba e, informatorių apsauga, kurie informuoja apie netinkamą elgesį. Todėl tokius asmenys mes turėtume e, saugoti ir ginti. Kitas dalykas. Valstybėse narėse yra įvairių bylų, darbo bylų, kurios nagrinėjamos e, metų metus tie administraciniai procesai, kurie yra dėl diskriminacijos, turėtų būti paspartinti. O taip pat turime užtikrinti darbuotojų apsaugą, nes e, tie darbuotojai dažnai patys net nesijama papildomų veiksmų, nes žino, kad jokių garantijų jie nesulauks ir negaus. Pavyzdžiui, mūsų šalies, tai yra Italijos konstitucija teigia, kad e, valdžia privalo įsipareigoti, pašalinti socialinės kliūtis ir privalo paskatinti lygybę. Manau, kad to panašaus pobūdžio principas numatytas visose konstitucijose. Taigi, jeigu mes savo darbą grįsime būtent tokiais principais ir tą ir padarė Renata, tai manau, kad mes pasieksime tikrai puikių rezultatų. Taigi dar kartą jai dėkoju ir ačiū už tą tikrai puikų darbą. Dėkoju. Toliau Mara Bizoto, jos nėra su mumis, kolega pristatys jos nuomonę. Ačiū pirmininkė. Nuoširdus sveikinimai Weber už pranešimą. Mes nepateikėme pakeitimų Tačiau labai atidžiai seksime diskusijas ir tuos pakeitimus. Mat, kova su diskriminacija darbo vietoje dėl neįgalumo, lyties, religinių įsitikinimo ar amžiaus yra reikalinga. Dėl negalios tai privalu tiek socialinė prasme, tiek kitomis prasmėmis jiems padėti, padėti sugrįžti į darbo rinką. Tačiau kol kas taikoma ta baudžiamoji priemonė. Jeigu įmonė neįdarbina, jinai gauna bausmę. Bauda. Mes sakytume, kad reikia pasirinkti apdovanojimą, atlyginimą, skatinti darbdavius e, galbūt mokestiniu būdu arba lengvatomis, mokestinėmis lengvatomis ir uh, tuomet e, tas darbdavys ras, matys interesą įdarbinti nei, neįgaliuosius. Amžius. Galima daug ką čia sakyti, tačiau galiausiai sprendimą priema įmonės vadovas. Ypač šiais sunkiais laikais akivaizdu, kad jaunas darbuotojas bus veiksmingesnis ir dar e, kainuos mažiau. Tuo tarpu vyresnio amžiaus žmogus ir dirbs netaip našiai ir kainuos brangiau. Manau, kad tai visą šitą situaciją reikia apversti aukštinkojam ir mm. kažkaip išmokti pasinaudoti tų vyresnio amžiaus žmonių patirtimi. O patirtis yra aukso kasyklos įmonėms. Tai yra tikras turtas. Todėl aš manau, kad mes vėlgi turėtume laikyti kito požiūrio. Skatinti e, įmonės išlaikyti vyresnio amžiaus darbuotojus. Kaip? tai yra socialinėmis ir mokestinėmis priemonėmis, nes e, to vyresnio amžiaus e, darbuotojas galėtų būti kaip ir e, jaunimo kuratorius. Nauda bus abipusė tiek jaunimui, tiek vyresniems, tiek galiausiai ir socialinio draudimo kasoms. Dabar diskriminacija dėl lyties ir amžiaus iš tiesų neturėtų būti, dėl religinių įsitikinimų, atsiprašau, neturėtų būti tokios diskriminacijos, tačiau nereikėtų e, tada laikytis kitokios pozityvios diskriminacijos, kažką privilegijuojant, kur, privilegijuojant vieną ar kitą, sakykime, bendruomenę. Mes manome, kad religiniai įsitikinimai ir lytis tai yra asmens apsisprendimas. Ir tai neturėtų būti kažkaip matoma ar primetama kitiem. Todėl mes pasisakome prieš tokio, tokios rūšės diskriminaciją. Ir mes matome, kad tie, kurie nuo tokios diskriminacijos e, nukenčia, vis labiau e, niršta, pyksta ir tą savo pyktį išreiškia e, balsuodami arba nebalsuodami rinkimuose. Tai yra pavojinga situacija. Tai kaip sakiau, mes pakeitimų nepateikėme, bet atidžiai seksime tuos jau pateiktus kitų kompromisus. Ačiū. Toliau Ponas Koch, jūs paprašėte žodžio. Dėkoju pranešėjai Weber, ačiū už atliktą praneš... darbą. Lygių galimybių užimtumo srityje direktyva yra labai svarbi, mes turime ir toliau prie jos darbuotus 350. 310 pakeitimų yra daug Ir parlamentas e, visą laiką atsisakydavo taikyti horizontalios diskriminacijos priemonę. Manau, kad požiūris yra teisingas. Laikausi nuomonės, kad bendri standartai visiems neįgaliems žmonėms galėtų būti teisingas pasirinkimas tie bendri principai, tie bendri vardikliai išspręs kai kuriuos dalykus, bet ne visas problemas, nes išliks individualūs sunkumai, kuriuos galima spręsti tik tai individualiai, atskirai. Toliau statistika ir lygių galimybių principas yra ne tas pats. Sunku lyginti šitos du dalykus. Manau, kad čia yra kuriama tik tai papildoma biurokratinė našta. Manau, kad valstybės parama kovant su diskriminacija yra svarbi. Ir mokestinės lengvatos nukentėjusiems nuo diskriminacijos nėra pasinkamiausias būdas. Dėkuoju toliau Abdamas Korsi. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Először szeretnék gratulálni a jelentéstevő asszonynak. Korábban... Labai ačiū. Norėčiau pasveikinti pranešėją. Džiugu, kad buvo galimybė mums visiems bendrai dirbti prie šių klausimų ir aš tikrai susidariau įspūdį, kad mes siekiame pačio tinkamiausio kompromiso. Tikrai direktyva yra labai svarbi. Tai yra pirmoji direktyva ES istorijoje, kuria pasiūlomas e, kovos su diskriminacija būdas, kovos sistema. Tai palengvintų tą e, sunkę naštą. Atsakomybė pasidalinama Deja, pastaraisiais metais mes konstatavome, kad ne visos valstybės narės e, šią direktyvą taikė taip, kaip privalėtų. Dėl to labai svarbus parlamento darbas. 310 pakeitimų. Žiūrėkime, tai rodo, kaip parlamentas e, teikia daug dėmesio e, tam, kad direktyva taptų veiksmingesnė. Prieš mane pasisakė kolegos, visi pabrėžė, kaip svarbu kovoti su diskriminacija, e, negalių asmenų diskriminacija. Aš kaip, aš kaip neįgalus irgi galiu pasakyti, kad e, svarbu ne tik parodyti gerą valią, pagalbą, bet reikia viską apimti, visas rytis. Religiniai įsitikinimai, e, amžius, lytis, galima išvardinti dar kitų naujų sričių. Aš pats labai e, daug pakeitimų pateikiau, daugeliu atveju tai buvo pakeitimai dėl negalios, bet manau, kad nuo to turėtų turėti naudos ir kitos socialinės kategorijos. Noriu pakalbėti dviem klausimais. Dėl e, taikymo. 108 pakeitimas. Labai tikiuosi, kad pranešėja jį palaikys. Tai yra e, tas na, protingas prisitaikymas. Tai yra 108 pakeitimas. Žinoma, mes mastome apie negaliuosius, tačiau tai gali būti taikoma ir visoms kategorijoms. Čia tai yra e, būtent e, tų nukentėjusių apsauga. Antras dalykas Vėlgi, čia galime kalbėti tik tai ne, ne tik apie neįgaliuosius, bet ir apie platesnės kategorijos. Nesvarbu, ar tai būtų e, lyga ar nelaimingas atsitikimas. Kas čia yra konkrečiai? Iš tiesų, e, valstybėse narėse tą mes įrodyti galime e, tik tai pateikę gydytojų pažymą. Tad tuo tarpu Vengrijoje yra ir papildomi reikalavimai, ne tik reikalinga gydytojo um, pažyma, bet reikia ir įrodyti, kad asmuo dar e, neprarado kvalifikacijos ir tik tai po tokio patikrinimo yra sutikimas darbas. Ir būtent po tokių pakeitimų ir po kolegų pakeitimų aš tikiuosi, kad mes tekstą geriau, e, dar geriau pagerinsime. Ir tai prisidės prie direktyvos. Thank you. Does Madame Weber... Labai ačiū. Ar ponė Weber nori ką nors pridurti? Prašau. Taip, labai ačiū. Labai dėkuoju visiems šiandienos pranešėjams bei visiems kitiems, kas pasisakė. Dėkuoju visiems už, už gerus komentarus, taip pat už indėlį gerinant nuomonę. Ir galiu pasakyti, kad daug tų idėjų jau įtraukta ir, ir žinoma, rengsime kompromisus, tačiau visai ką tik grįžau iš trisvačių misijos į Peru. Todėl, na, nespėjau visų elektroninių laiškų atsakyti, viską sutvarkyti ir dėl to šiandieną išplatysime kompromisus iki pietų. Dabar dėl procedūrinių dalykų, dėl kupenus aptarimo, tai norėčiau pateikti pasiūlymą galbūt ketvirtadienį susitikti ir aptarti pirmą pusę pakeitimų ir tada kitą savaitę aptarti kitus pakeitimus. Aš esu čia šią savaitę ir kitą savaitę, visą savaitę ir savaitę po to manau, kad svarbiausia yra būtų sutarti visiems dėl kompromisų. Taip, kai kas iš to, ką kolego šiandieną išsakė, tai taip pat ir man labai artima. Aš taip pat nemanau, kad galima sudaryti diskriminacijos hierarchiją tarp išmančios tipų. Ir turbūt pats pangiausias dalykas yra ta keliariopą diskriminaciją, kuri vis tik dėja yra kasdienis reiškinys. Viena iš minčių, kuria tikrai toksime nu kompromisus, bei jau yra nuomonėje, tai yra tai, kad nepakanka vien tik kovoti su diskriminacija. Nors apie tai dabar kalbame, tai nepakanka kovoti su diskriminacija vien tik tais užimtumo srityje reikia kovoti ne tik su tuo diskriminacijos aspektu, nes iš tikrųjų, tai jeigu norime mažinti diskriminaciją, jeigu norime ją įveikti, reikia plačiau pažiūrėti. Reikia kovoti su, su diskriminacija kitose srityse taip pat, taip pat ir švietime. Būtent todėl gera mintis rengti horizontalią direktyvą tą sakė jau ne vienas iš tų, kurie jau dalyvavo rengiant šią nuomonę. Taigi tikiuosi konstruktyvių diskusijų su šalies pranešėjais ir tikiuosi, kad pranešimas bus geras. Ačiū. Dėkui. Komitete. Birželio 21 dieną planuojama patvirtinti šią nuomonę ir paskui rugsėjo mėnesį plenarinė sesija. Dėkui. Eikime toliau. Dešimtas klausimas mūsų darbo tvarkyje. Tai yra NVO finansavimo iš ES biudžeto kontrolė. Ir čia suteiksiu žodį pranešėjai poniai Ždanoka iš Žaliųjų. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti visiems, kad pasikės, prisidėjo prie parengiamųjų darbų, rengiančią nuomonę. Mes dirbome su NVO taip pat rengdami šią nuomonę. Buvo konsultacijų su tikrai ne viena NVO, taip pat su tinklinėmis organizacijomis. Ir na, mes rėmėmės visų pirma jų nuomonėmis, o neišradinėjome čia ko nors naujo. Šis nuomonės projektas yra ganėtinai kritiškas. Čia gana kritiškai žiūrima į tai, kaip taikomos yra programos, kaip socialinis fondas gyvendinamas, bei labiausiai nepasičiam žmonės skirtas fondas, bei įvairios užimtumui ir socialinius inovacijams skirtos programos. Žinoma, nuomonė numatytas teksto kiekis neleidžia įspręsti visų problemų. Liko labai dar daug pasiūlymų, neįtrauktų ir mes e, dirbame kartu šalies pranešėjais ir tikimės galėti kiek įmanoma daugiau dalykų įvertinti, sureaguoti kiek daugiau dalykų iš tų, ką išsakė NVO. ir siekime visą tai traukti, kad e, mūsų rekomendacijos kuo labiau atitiktų jų nuogastavimus, kuo labiau dėrėtų prie jų praktikos. Žinoma, labai apgailestaujame, kad dabar yra krizė, mažai finansavimas šio ES skirtas skirtas NVO, Selmės fondams. Ta pati matome, kad e, mažai finansavimas ir e, programų skirti užimtumui ir salinėmis inovacijoms. Taip pat svarbu turėti e, galvoje, kad lėšoms mažėjant reikia užtikrinti kuo geresnį likusių lėšų panaudojimą. Ir čia daugiausiai dėmesio kreipiame į tai, kokius sunkumų kyla siekiant e, gauti prieigą prie tų finansų, taip pat problemų kelia valdymo ir tas suteikimo reikalavimai. Taip pat problema yra tai, kad šie grantai yra ribojami ir jeigu norima Matyt, programą ilgesnį negu, negu metai, reikia ir takomas pildomas priemonės, pildomi reikalavimai. Tai kelia nuogastavimų dėl viešųjų išlaidų cikliškumo. Ir tai labai kelia daug problemų NVO finansiniam pajėgumui bei socialinės įgyvendinimui. Ypač beje tada, kada labiausiai reikia NVO pagalbos. Būtent tai mes pabrėžėme šiame pranešime, kad e, dėl to nukenčia labiausiai pažeidžiami visuomenės sektoriai, ypač pavyzdžiui neturtingi žmonės, nes kartais jų problemas sprendžia tik NVO. Tik NVO gali tapti tinkamų tarpininkų spręsti tų asmenų problemas bei jiems padėti, bei užtikrinti, kad tuos asmenys pasiektų ES finansavimus. Taip pat mes pabrėžėme mūsų nuogastavimus, kad pagal struktūrinio investicijų fondas, e, taip, pagal investavimo fondą, taip pat pagal programą užimtumui ir inovacijoms matome, kad pagal šių fondų programų taisyklės kartais jie yra nepasiekiami kitiems veikėjams, išskyrus viešasias įstaigas, valstybinės institucijas, todėl ragintume keisti taisyklės, kad ir NVO galėtų tapti partneriais įgydant programas pagal, pagal kad būtų finansuomas pagal šios šaltinius. Taip pat atkreipiame dėmesį į tai, kad ES fondai reikalauja kofinansavimo. Ir kartais ta papildoma finansavimo dalis gali būti neįmanoma, nepasiekiama NVO. Nes NVO kartais gali ne, negalėtų surinkti tokios sumos. Taip pat pastebėtina, kad labai daug ES socialinių NVO veikia labai skirtingose srityse, kurios yra kūruojamos skirtingų komisijos generalinio direktoratų. Tad kilas man problemų koordinuojant pastangas. Taigi tokie mūsų pasiūlymai ir žinoma, lauksime šiandien pranešėjų nuomonės ir žinoma, dirbsime kartu, kad sukurtume geresnius pasiūlymus, kad būtų galima pasiūlymus integruoti ir įtrauksime su pasiūlymus į nuomonę. Labai ačiū. Labai ačiū. Toliau Romano Toms, EPP vardu. Labai ačiū, ponė pirmininkė, už tik tą žodį. Norėčiau padėkoti ir pranešėjai už parengtą nuomonės projektą. Manau, projektas yra tikrai geras, tai geras pagrindas tolesniam darbui. Manau, taip pat visi galime sutikti, kad NVO vaidina labai svarbu vaidmenį, taip pat ir mūsų kasdienybėje. Ir tai reikia labai pabrėžti, kalbant apie NVO. Taip pat svarbu pabrėžti yra savanorius ir savanorišką veiklą. Mano galva, tai yra labai svarbu. NVO veikia praktiškai visose sektoriuose ir jie yra labai svarbus visose gyvenimo srityse. Tai yra NVO yra tiesioginiai suomenės žmonių atstovai Ir dėl to manome, kad e, tikrai reikia juos gerai paremti finansiškai, reikia remti jų darbą. Tačiau, kai kalbame apie NVO, reikia taip pat nepamiršti ir kitos pasakojo pusės. Reikia kalbėti ne tik apie tą gerą jų darbo pusę, ne tik apie jų teisės, tačiau nepamiršti ir pat ties jų darbo, pačios veiklos. O čia reikia tinkamo balanso. Čia turiu galvoje, kad NVO neturėtų būti politizuojamas. Pavyzdžiui, Slovenijoje, mano šalyje, matome, kad NVO tampa politiniais veikėjais. Kartais atrodo, kad NVO tikrai labai politiškai veikia, nors tarsi ir politiškai nekalba, nepasisako. Taigi, ima veikti na, panašiai kaip politinės partijos. Tad labai noriu pabrėžti, kad NVO turi veikti nešališkai, objektyviai vykdyti savo veiklą. Ir taip pat turi prisimti atsakomybę. Būtent atsakomybę už nešališkumą. Turiu štai klausimą pranešėjai. Čia sužinoti, kaip mes galime padėti komisijai užtikrinti NVO nepriklausomybę, nešališkumą, ypač socialiniuose reikaluose. Žinau, kad praktiškai neįmanoma to iki galo įgyvendinti. Tačiau reikia dirbti šioje srityje, reikia siekti to. Matėme kokių pavyzdžių, kai NVO panaudoja ES lėšas kad vėliau kovotų prieš kitus projektus, kurie taip pat yra finansuojami iš ES biudžeto. Manau, kad reikia stengtis iš, išspręsti šį prieštaravimą, šį konfliktą. Baigiant, norėčiau pasakyti, kad naujas projektas yra tikrai geras, gera pradžia. Ir pateiksime pakeitimų. Apie pavardų teiksime keletą pakeitimų. Ir nebejoju, kad dar vis tik rasime sutarimą. Labai ačiū. Toliau su demokratų vardu Eva Kaili. Ačiū. Dėkoju Tatjanai už puikų darbą, svarbu darbą, kuris nu, nu, nu, nudirbtas jo srityje. Ypač svarbu yra tai, kad vis tik NVO finansavimo klausimai yra labai dabar aptariami Europoje. Matome, kad yra labai daug problemų, o NVO kovoja su sunkiamis socialinėmis problemomis. Ypač tai yra svarbu nepalaikęs ekonominės situacijos metu. Europos socialinis fondas bei nacionalinis inovacijų fondas bei fondas skirtas skurdžiausiams gyventojams na, vis tik nedveiks be NVO veiklos. NVO, žinoma, trūktų išteklių ir žmogiško kapitalo. Tačiau vis tik matome tokią prieštaravimą. Tai yra tai, kad e, NVO gauna finansavimą iš vyriausybės. Čia yra prieštaravimas, nes organizacijos turbūt nevyriausybinės. Taigi kila klausimas, kaip čia iš, išlaikyti tikamą pusiausvyrą. Norėčiau pabrėžti keletą elementų. Pirmiausia, kiek įmanoma paskubinti NVO socialinį įsitraukimą į svarbiausių socialinių klausimų sprendimą ir taip pat į netikėtai kilus problemų sprendimą. Reikia užtikrinti tam sistemą, nes dabar kol kas to nėra. Reikia matyti standartizuotą, skaidrę sistemą, kuri leistų NVO įsitraukti bei pilietinį visuomenį įsitraukti į, į pavojingas nelaimės, į pavojingas nelaimės sprendimą. Pavyzdžiui, tai, kad dabar vyks Europos pietryčiuose. Toliau reikia užtikrinti geresnį finansavimą bei aprūpinimą NVO, tam, kad būtų galima reaguoti tokias situacijas, kurį neįmanoma numatyti, o tai numato, kad reikia tinkamo finansavimo, taip pat reikia tinkamo kapitalo bei tinkamų priemonių reikia tikamos infrastruktūros, taip pat reikia numatyti tikos priemonės ir vidinių ir tolesnių laikotarpių, kad būtų galim paremti asmenis, kurie dėl dėlių sunkumų patenkina savo bazinius poreikius. Toliau svarbu užtikrinti saveikumą tarp įvairių ES finansavimo programų bei tarp, Europ... tarp valstybių narių finansavimo programų, turint galvoje, kad NVO labai dažnai yra pasitelkiamos iš vyriausybės e, pusės, na, kad pasitelkiamos jos ne, neskaidriai ir lieka neatskaitingos tos NVO, nepaisant to, ar įgyvena ar negyvena savo tikslus. Tad reikia užtikrinti, kad būtų ištekliai gyvent, e, tik, tik panaudojami, kad, kad būtų tinkamai paskirstomi ir tik tais tai duos gerus rezultatus, bei užtikrins, kad sistema būtų patikima, bei reikia užtikrinti, kad tik tais patikimiems NVO būtų skiriami ištekliai. Dėl to reikia tikamos sistemos matuoti rezultatus, neužtenka vien tik aprašymų ar, ar pareiškimų, kurias NVO daro. Ir taip pat, žinoma, negalima kaip dėmesio į NVO politinius ryšius. Taip pat matome kartais, kad asmenys apsiskelbė savanoriais, tačiau turi, pavyzdžiui, ryšių su vietos mafija, tarkim, arba su žmonių kontrabandininkais. Yra tokių atvejų, pavyzdžiui, šį sekmadienį apie tai Graikijoje buvo paskelbta, kad krizės metu NVO naudojasi finansavimu, tačiau pačios NVO organizacijos yra tyriamos ar nesukčiauja ir vis tiek gauna finansavimą ir beje yra ryšių su mafija matome, kad tas NVO išnaudoja pabėgėlius, tačiau vis tiek sugeba perimti valstybinės lėšas ir visiškai užvaldyti situaciją. Taip sukurti įtampą, manipuliuoti situaciją tam, kad toliau gautų lėšas. Taigi matome, kad sąmoningai kuriama įtampa tam, kad NVO būtų reikalinga ir toliau. Tad tikrai reikia atsakyti tos klausimus, žinoma, darbas laukia sunkus, tačiau Na labai dėkoju Jums už pastangas, uždėtas pastangas. Ir manau, kad reikia sustelkti į skaidrumą. Ir žinoma, dirbsime toliau ties pakeitimas. Labai ačiū. Thank you, there... Ačiū. Ar yra EKR atstovų salėje? Kamila Vžesinska. Ne, ne jos nėra. Alde frakcija. Marian Harkin, prašom. Ačiū, ponia pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti kolegijai už labai gerą pagrindą pranešimui skirtam socialiniams NVO. Aš sutinku su pranešėja, kad NVO socialinė misija patiria didžiulius iššūkius dėl e, viešojo finansavimo mažinimo, ypač tuo metu, kai mums jų ypač reikia, užpildant e, spragas, kurias anksčiau galbūt užpildavo viešos tarnybos vyriausybės. Klausantis diskusijos šiandien įdomu, nes išgirstame perspektyvas iš įvairių valstybių narių - Graikijos, Slovenijos, o mano perspektyva būtų žvelgti iš Airijos pusės. Taip, tai yra svarbu daryti, nes kai kurie kolegų, kolegijų komentarai man gali pasirodyti keisti ar ne, nesuprantami. Tačiau reikia bandyti suprasti kitus žmonės, kas vyksta kitose šalise, bet mano šalyje viešojo finansavimo mažinimas smarkiai paveikė daugelį socialinių NVO ir jų galimybės e, dirbti ypač socialinės intraukties srityje, kas ypač rūpi šiam komitetui. Aš taip pat manau, kad turime tikros partnerystės, mums reikia tikros partnerystės tarp komisijos valstybių narių ir NVO vykdant ES politiką. Kai kuriais atvejais, ir vėlgi nebejoju, kad situacija skiriasi įvairiose šalise, e, susidaro įtraukties iliuzija e, ir tikros partnerystės nėra, tiesiog yra varnelių dėliojimas. E, aš taip pat norėčiau paminėti NVO nepriklausomybę. Galėtume padiskutuoti apie tai su Romana, nes mūsų požiūrį galbūt šiek tiek skiriasi. Asmeniškai aš manau, kad NVO patariamasis vaidmuo yra ypač svarbus. Jos turi būti objektyvios taip, bet neturėtų tylėti. Jos dirba gerą darbą, rengdamas informaciją, rengdamas informavimo kampanijas E, galbūt jos galėtų dalyvauti politikoje iš mažosios P, ne iš didžiosios. Aš esu iš tų žmonių, kurie remia e, dalyvaujančią demokratiją ir ne tik e, atstovaujamąją demokratiją. Todėl reikėtų ieškoti formuluotės, kuri tiktų galbūt visiems šiuo atveju. Pranešėja kalbėjo apie uh, tai, kad NVO sunku gauti finansavimą, programų sudėtingumą, atskaitomybės reikalavimus. Galima šios aspektus patirinėti detaliau. Visada atsiranda įtampa, kuomet kalbama apie audito pusę ir veiklos pusę. Visgi aš visada sakau, kad kai, kai KMBO skundžiasi ar kiti skundžiasi dėl atskaitomybės sistemų sudėtingumo ar panašiai, Aš sakau, kad kasmet mes spaudžiame žalę, raudoną arba ba baltą mygtuką, kai balsuojame dėl ES biudžeto. Tai yra mūsų atsakomybė ir todėl turime ieškoti e, būdų, kaip kontroliuoti išlaidas. Kolegė iš Graikijos minėjo, kur viskas gali pakrypti negerai. Taip. Tačiau neturėtume žmonių paskandinti sudėtingose reikalavimuose turėtume tam skirti savo daugiau, didžiausią dėmesį ir siekti patobulinimų. Aš sutinku dėl to, kad reikia eiti e, toliau negu vienerių metų e, subsidijų sistema, galvoti apie daugiametę programą, nes tai būtina užtikrinant e, NVO veikimo tvarumą. Pana Tomts kalbėjo apie savanorius ir jų svarbą. Aš manau, kad jie suteikia didžiulę papildomąją vertę. Daugelis e, ES programų veiksmingai neveiktų be e, NVO ir savanorių darbo. Na ir paskutinis komentaras toks pat kaip ir mano pirmas. Išklausiau kolegų iš socialistų ir APP e frakcijų, kurie kalbėjo apie atsakingas NVO ir apie tokias, kurios manipuliuoja situaciją savo naudai. Kaip sakiau, aš pastarųjų tikrai nesu sutikusi, tačiau mielai išklausysiu kolegių de, teigiamų detalių ir galbūt rasime tinkamą mums visiems formuluotę. Ačiū ir dirbsime su šią nuomonę toliau. Ačiū, ar Lin Boylan yra salėje, prašom, jums žodis. Ačiū, pirmininkė, aš taip pat noriu pasidžiaugti pranešėjos darbu, jie apima daug mums rūpimų klausimų šioje srityje. Mes visiškai sutinkame, kad viešųjų, viešojo finansavimo procikliškas veikimas e, veikia neigiamai NVO e, veiklą, kadangi tokios išlaidos dabar yra mažinamos ir NVO patiria sunkumų. Aš taip pat e, sutinku, kad patariamasis NVO balsas yra svarbus, jos neturėtų bijoti kalbėti. Panašiai kaip ir žiniasklaida, jų vaidmuo yra mesti iššūkį ir pareikalauti atskaitinybės už viešasias programas ar politiką. Tačiau taip pat svarbu, kad jos nebūtų cenzuruojamos. E, finansavimo programų sudėtingumas ir e, atskaitomybė, kuri užima daug laiko, yra kliūtis e, daugeliu NVO, su kuriamis kalbėjausi. Ir manau, kad būtų įdomu šioje nuomonėje pateikti geriausios praktikos pavyzdžių iš valstybių narių, kad e, e, NVO gautų naudos iš tos patirties. Nes e, dažnai NVO dirba remdamas požiūrį iš apačios į viršų, o finansavimas yra biurokratiškas, ateina iš viršaus. Sutinku, kad reikia siekti daugiamečių subsidijų programų, kad vėl galėtų geriau organizuoti savo veiklą. Kofinansavimo e, lygis yra taip pat e, kliūtis ir aš taip pat sutinku, kad NVO turėtų turi, būti, turėti galimybę būti svarbiamis partnerėmis. Airijoje, pavyzdžiui, problema yra taip, kaip tas finansavimas organizuojamas iš viršaus į apačią. Na, ši nuomonė yra puikus pagrindas tolimesniam darbui. Aš pateiksiu pakeitimų, kad būtų išriškintos kai kurios temos, kurios jau ten egzistuoja. Taip pat ir pateiksiu naujų pakeitimų. Ypač, aš manau, reikia kalbėti apie būtinybę subalansuotai į tai, kas įdama ir tai, kas gaunama. NVO dažnai siekia ilgalaikių socialinių e, poveikio. Per trumpą laikotarpį sunku apskaičiuoti ar sunku pateikti kaip kiekybinė informacija lentelėje. Tačiau e, reikia labiau bendriau bandyti vertinti tokių NVO e, veiklos rezultatus, o ne vien tik tai taip kiekybiškai. Taigi dirbsime toliau su pranešėjais ir šešėliniais pranešėjais. Ačiū, Laura Agea. Sì, si, grazie Presidente. Dėkuoju pirmininkė. Labai noriu padėkoti kolegijai Tatjanai už atliktą darbą. Ir labai džiaugiamės, kad mes galėjom kartu dirbti, bendradarbiauti. Dėl pirmo punkto galiu e, pritarti, kad dėl to procikliškumo dėl viešų išlaidų. Tai yra tarsi atgrasantis faktorius nevyriausybinėm organizacijom ir jų funkcionavimui. Taigi šiai nuomonė galėčiau pritarti. Tačiau turėčiau abejonių dėl antro straipsnio. E, AZF ir tai Europos socialinis fondas e, suteikia tam tikras galimybės nevyriausybinėmis organizacijoms. Tačiau e, čia, gaunant finansavimą, iškyla tam tikrų sunkumų, nes NVO e, pasinaudoti fondų lėšomis gali labai sunkiai. Galiu priminti mikrokreditavimo programą Progress, tai yra specifinė e, E, NVO skirta programa, jinai yra labai naudinga, todėl jeigu būtų paaiškinta, kokiu būdu naudotis tais instrumentais, tai labai džiaugčiausi. Toliau dėl NVO tarpusavio priklausomybės, priklausomumo. Tas e, aspektas turėtų tiesiog padėti joms įsijungti į kiekvienos šalies atskirą veiklą. Kai kalbame apie NVO, neturėtume pamiršti ir nedidelių NVO. Būtent tokioms nedidelėms organizacijoms sunku gauti tokį finansavimą, kurį gauna, pavyzdžiui, didesnės NVO. Tačiau nepaisant to, tokios nedidelės NVO atlieka tikrai didžiulį darbą šalyse ir jos privalėtų būti remiamos. Galbūt pamastykime, kaip galėtume sukurti tokių NVO duomenų bazę ir taikytume jiems apsaugos priemonės. Jų užduotis labai sudėtingos, jų veikla reikalinga. Todėl tokio jų pagalbos priemonių sukūrimas labai pagerintų situaciją. Dar turiu vieną kitą pastebėjimą dėl to, kaip e, NVO galėtų geriau parengti finansavimo prašymus. Labai dažnai tokio pabudžio partnerystės prasideda sėkmingai, tačiau dažniausiai jos neužsibaigia. Todėl, kad kai kurie subjektai tiesiog um, atsitraukia, o NVO neleidžiama vadovauti tokiems projektams. Todėl būtų gerai kažkokio turėti daugiau aiškumo, kad tom pačiom NVO būtų suteikiama galimybė e, ir kai kuriems projektams vadovauti. Toliau, Horizontas 2020 programa. Programa, kuri buvo pradėta siekiant paremti universitetus ir atliekamus tyrimus. Čia numatomas praktiškai šimtaprocentinis finansavimas. NVO irgi turėtų turėti galimybę pasinaudoti tokiu finansavimu ir e, būti projektų lyderiais, vadovais. Todėl galbūt šituo modeliu mes galėtume pasinaudoti, turiu omenyje horizont tas 2020 programa. Nes bet kokiu atveju NVO yra pelno nesiekiančios organizacijos ir mes galėtume, pavyzdžiui, įskaičiuoti atliekamą darbą NVO atliekamą darbą, ypač, pavyzdžiui, nedidelių mm, NVO, kurios tos, e, to e, darbo valandų negali išskaičiuoti iš e, mokestinių e, skaičiavimų. Kitas dalykas tai yra ekspertų vertinimas, o ne komisijos vertinimas. Čia yra e, suteikiami taškai ir e, tie taškai suteikiami už dalyvavimą projekte. Kai tie rezultatai yra e, paviešinami, tai yra parodomi geri pavyzdžiai, kurie gali būti kaip paskatinimas ateityje. Aš pati asmeniškai labai tikiu NVO vaidmeniu, jų misiją, tačiau matau ir mūsų atsakomybę padėti toms mažiausiams organizacijoms, kurios dirba, pavyzdžiui, tam tikrose valstybėse, antai šiandien Graikijoje dirba tiek daug nedidelių NVO, kurios padeda migrantams, pabėgėliams. Dažnai susibūrė tiesiog studentai ir imasi tokių netidėliotinų darbų. Na, suteikime kažkaip e, daugiau galimybių būtent e, tokiems nedideliems susibūrimams, e, nevyriausybinėms organizacijoms, kad jos gautų pagalbą ir justų paramą. Uh, Ačiū, ponia Martan, nėra. Dabar ponas Funtulis kalbės jo vardu. Kalbant apie e, NVO finansavimą iš ES biudžeto, tai kalbama apie NVO priežiūrą, vertinant jų darbą. Daug NVO organizacijų dirba pasauliniu pagrindu ir pasiekė pas, e, rezultatų, tačiau Graikijoje šiuo metu ekonominė krizė ir griežtos griežti reikalavimai primesti E, mūsų valstybei kreditorių ir tuo metu, kai yra daug migrantų užstrigus mūsų šalyje, čia NVO vaidmuo yra svarbus, nors ir yra e, sudėtingas ir e, pavojingas. Kai kas bando solidariai padėti, aš nekalbu apie slaugos paslaugas ar panašiai, tačiau iš esmės kartais baidoma pasinaudoti pabėgėlių neviltimi, beviltiškumu, bandoma išnaudoti tos žmonės. Mums reikia, kad būtų sukurta organizuota infrastruktūra, kad tie žmonės galėtų gyventi padariomis sąlygomis. Ir neskatintume pabėgėlių likti ten, kurie yra, nes pavojus kyla ir jų saugumui ir sveikatai. Matome, kad yra problemų tam tikroms NVO, kurios dirba su pabėgėliais ir tai kainuoja greikiai didžiulius pinigus. Prieš teikiant finansinę paramą NVO reikia galvoti apie tai, ką, ką jos dirba ir koks jų darbo veiksmingumas. Ačiū. Ačiū. Dabar galime perėti prie kito darbo tvarkės klausimo, nes laiko daug neturime. Ačiū už šią diskusiją. Terminas pakeitimams yra balandžio 21 diena. Balsuojama. Komitete bus 15-16 brželio, o e, biudžeto kontrolės komitete bus balsuojama Liepos mėnesį. Taigi dėkojame poniai Ždanokai. Toliau 11 klausimas pasirengimas po rinkiminiam daugiametės finansinės programos peržiūrai. Ir žodis ponui Pirinskijui. Prašom. Ačiū, ponia pirmininkė. Kaip visi žinome, po rinkiminė daugiametės finansinės programos peržiūra buvo sukurta kaip priemonė sudarinti ES biudžetą su realia situacija praėjus trejiems metams po, po, po programos e, prieimimo, atsižvelgiant į atsiradusias naujas e, situacijas ir atitinkamai pagal mūsų parlamento ar komisijos e, tarybos numatytus prioritetus. Ir šiandien uh, Matome, kad ta peržiūra yra, tikrai yra būtina. Galima pasakyti, kad daugiametė finansinė programa yra tam tikrame lūžio taške. Finansinės e, priemonės yra beveik visiškai išnaudotos ir negali atitikti politinių įsipareigojimų, netgi panaudojant iki galo esamas lankstumo nuostatas. Egzistenciniai iššūkiai kylantis ES šiandien po e, daugiametės finansinės programos patvirtinimo yra susiję ir su aiškiu nesugebėjimu pasiekti Europos 20 metų svarbiausių prioritetų. Ir be to dar ir numatyto daug iššūkių keliančio pabėgėlių srauto. Dėl to dokumentės finansinės programos peržiūra yra skubiai reikalinga. E, atsižvelgiant į politinius tikslus, kaip žinome, 20 metais reikia pasiekti 75 procentų užimtumą 20 metais, e, dabar tas užimtumas yra 69 procentai, ypač problematiškas jis moterų, e, jaunimo, pagyvenusių žmonių, pažeidžiamų grupių atžvilgiais. E, na, o be to ilgalaikio nedarbo augimas nuo 2008 metų padvigubėjo. Tai reiškia, kad bedarbių lygis nuolat didėja, jaunimo nedarbas išlieka didelis, tai yra rimčiausia problema ES. 4,4 milijono žmonių iki 25 metų neturi, neturėjo darbo 16 metų vasario mėnesį. Kai kuriuose valstybės narės ši dalis e, viršyje 40 procentų. Be to, didžiulis iššūkis yra skurdas ir socialinė atskirtis, e, kurie taip pat didėja pastaraisiais metais. Dar 5 milijonai žmonių prieš 120 milijonų žmonių prisidėjo laikotarpio pradžioje 24,4 procentai žmonių ES susiduria su socialinės atskirties rizika, ypač vaikai, bendras skaičius sudaro apie 28 procentus, kai kuriuose valstybės narėse tai yra 50 procentų dalis. Tai reiškia, kad apie 20 milijonų vaikų gyvena šeimose, kurioms nuolat trūksta pajamų ir bazinių paslaugų, maisto, būsto, švietimo, sveikatos priežiūros, vaikai gyvenantis vieno, su vienu tėvu įvairiose e, situacijose ar pabėgėlių šeimos e, patiria didžiausią poveikį. Turime suprasti, kad daugiametės finansinės programos peržiūra turi atsižvelgti į esamas galimybės, tendencijas Europos ekonomikoje ir panašiai, todėl aš manau, kad mums svarbu daugiausiai skirti dėmesio tam, ką galime padaryti, o ne tiesiog atsitraukti nuo prasmingų priemonių tiesiog dėl to, kad suprantama, kad e, išteklių gali nepatek, nepakakti. Ir šią prasme, taip pat atsižvelgiant į tai, kad kaip pastarojo meto apklausos rodo, kad 51 procentas visų piliečių Europos Sąjungoje Pirmoji prioritetu laiko kova su skurdu ir socialinė atskirtimi. Todėl aš siūlau bent jau daugiausia dėmesio skirti trims e, specifinėms peržiūroms. Viena ir pakeitimams. Pirma, Europos socialinio fondo dalis turėtų sudaryti 25 procentus viso sanglaudos biudžeto, kad nebūtų mažinami uh, nacionaliniai vokeliai sanio fondo priemonėms, o pakankamas pinigų srautas būtų užtikrintas kiekvienams metais atitinkamiems mokėjimams iš biudžeto. Antra, reikia sukurti specifinį fondą, plėtoti vaiko garantiją e, su dedikuotais ištekliais ir kartu programomis, su programomis, kad padėtume kovams tėvams e, nepatirti socialinės atskirties. Na ir jaunimo užimtumo iniciatyvą reikia tęsti, o išteklius reikia užtikrinti bent jau iš 20 metų laikintis numatytų nuostatų pagal 14 daugiametės finansinės programos reglamento straipsnį. Na ir raginai komisijai geriau panaudoti lėšas neturėtų reikšti būtiną finansavimą pakeisti kitais tikslais. Mes nu, laukiame, kad bus pasiūlytos kitos paprasnimo priemonės geresniam koordinavimui tarp įvairių fondų, siekiant geresnių rezultatų. Tačiau peržiūra, e, peržiūra taip pat turėtų reikšti ir e, reikėtų išieškoti lėšas, kurios neįtrauktos į daugiametę finansinę programą. Reikia atkreipti dėmesį į labiausiai e, e, svarbiausius poreikius, skaitant socialinius reikalus ir užimtumą, o papildomus išteklius skirti ten, kur jų netrūksta. Ir šiame kontekste reikia pabrėžti, kad finansinių priemonių didėjantis vartojimas neturėtų e, sumažinti biudžeto. Šios priemonės turi didesnį vaidmenį finansinėje veikloje ir turi potencialą padidinti finansinį ir politinį poveikį, tačiau jos neturėtų būti naudojamas visose politikos rytise vien tik tai, nes yra politikos ryčių, kur viešasis finansavimas, e, dotacijos ir subsidijos gali turėti reikiamą poveikį, o finansinės priemonės nebūtų tinkamas būdas e, viską finansuoti. Aš manau, kad pona pirmininkė mūsų laukia svarbi užduotis šiame komitete, rengiant bendrą nuomonę, kuri prasmingai prisidėtų prie biudžeto komiteto rengiamos pozicijos, kuri bus pristatyta kaip parlamento pozicija. Todėl aš lauksiu tolesnio darbo su šelniais pranešėjais ir apsvarstysime visus pasiūlymus tam, kad skurtume e, tvirtą į veiksmus orientuotą mūsų komiteto nuomonę. E Dėkoju. EPP šešėlinis pranešėjas Rolin. Dėkoju. Pirmiausia, noriu padėkėti pranešėjui Pirinskijui už atliktą darbą. Man atrodo, rezultatas yra puikus pagrindas dirbti toliau galbūt esu optimistas, bet manau, kad mes pasieksime plataus kompromiso. Akivaizdu, kad e, DFP peržiūrėjimas e, yra sunki užduotis, nes mes sprendžiame ES iššūkius, su kuriuo susidurime ir jų yra tikrai daug pastaruoju metu. Taip pat e, tai svarbu E, Europo 2020 strategijos prasme, nes atsirado naujų problemų, naujų iššūkių, su kuriais susiduria ES ir kuriuos jinai turi spręsti. Pranešėjas mini, kad reikia skatinti investicijas, tą privalu pabrėžti, o aš galėčiau pasakyti strateginių investicijų fondo E, paminėjimas tikrai ir jo veikla yra labai svarbu. Čia turiu omenyje Horizontas 2020 programą, o taip pat ir e, daugia sektorinės programas, kurios turėtų vyk, būti vykdomos ir toliau. Džiugu, kad paminėtas Europos socialinis fondas. Kaip žinome, iš, fondas išgyvena ne geriausius laikus, vėl iškilo nemažų iššūkių. Pastaruoju metu tai pabėgėlių problema ir klasikiniai fondo instrumentai sunkiai veikia. Bet mes negalime atimti iš vieno ar kitam suteikti uh, tą patį, tą pat, tas pačias e, lėšas. Mes negalime padaryti taip, kad visuomenės pažeidžiamiausios kategorijos tarpusavėje taptų konkurentės. Būkime atidus, kad taip neįvyktų. Taip pat e, skatinkime e, pakaitinio mokymosi ir profesinio ūkdymo programas. Štai, mano manimu, yra pagrindiniai dalykai ir mes pateikėme visus pakeitimus ir žadame pranešėjai savo paramą siekiant kaip įmanoma geresnio kompromiso, o taip pat ir siekiant apskritai tikrai prasmingo dokumento. Dar pridurčiau tokį asmenį pastebėjimą. Svarbu e, atlikti dokumento peržiūrą, bet aš e, e, esu įsitikinęs, kad Europas visų tų bėdų ir problemų neįspręs tol, kol nebus paskirtas didelis biudžetas. Mes tikrai negalime tenkinti visų poreikių, Ir mes turime turėti pakankamai nuo savų išteklių, kad tas problemas įspręstume. Dėkoju, pone Trebezijus, EKR. Dėkoju, pirmininkė. Pirmiausia, padėka pranešėjui. Tikrai geras darbas, nemažai pakeitimų, bus, e, tik, tikiuosi, geros diskusijos ateityje. Nesvarbu, kokie tie pakeitimai, ar tai būtų užimtumos rytis, ar e, kitos rytis. Bet kokiu atveju Europa susiduria su tokiu vienu iš didžiausių savo istorinių sunkumų ir mes norime pasinaudoti biudžetu skatinti ekonomikai bet yra ir išorinių iššūkių. Apie juos kalbėjo prieš mane, kalbėjo kolegos. Tai yra migracijos krizė, kainavusi keletą milijardų, toliau saugumas, žemės ūkio problemos, ūkininkai, kurie kenčia dėl Rusijos sankcijų, taigi sumažėja biudžeto įplaukos ir labai sunku daryti paskutinės minutės pakeitimus, juolab, kad prašymų nemažėja, todėl logiškiausias sprendimas būtų padidinti biudžetą, tačiau dabartinėmis aplinkybėmis Europoje tą daryti būtų sudėtinga. Nepamirškime, kad žmonės ir patys atsargiau leidžia savo uždirbtus pinigus ir to paties tikisi iš savo politikų. Mes privalome tą padaryti, turime atlikti auditus, o pakeitimus turime padaryti ten, kur jų reikia. Remti, pavyzdžiui, mokslinius tyrimus ir inovacijas. Turime kalbėti apie tai, kas teikia pridėtinę vertę tos priemonės turėtų būti veiksmingos ir veiksmingesnės už nacionalinės e, priemonės. Mokesčių mokėtojai privalo matyti, kad e, pinigai išleidžiami išmintingai. Todėl svarbu, kad e, mes įvertintume kelis kartus mūsų priemonės prieš pradėdami leisti pinigus. Toliau, kai kuriuose valstybėse narise gautas finansavimas nebuvo panaudotas tinkamai. Sakyčiau, kad reikėtų reikalavimo, kad e, pirmiausia, lėšos turi būti panaudotos tinkamai prieš prašant didesnio finansavimo. Turime užtikrinti, kad Europos e, programos, fina, Europos finansavimas neužkimšinėtų nacionalinių biudžetų skylių, uh, Aišku, patys turime žiūrėti, kur galime sutaupyti. Ir kviečiu visus e, suprasti, kur yra mūsų prioritetai. Ir galbūt, kad sutikti, kad mums reikės ir kai ko atsižadėti. Dėkuoju. Toliau Alde grupė Harkin. Ačiū, noriu padėkoti pranešėjai už tikrai gerą nuomonę. Tai yra geras pagrindas pradėti mūsų svarstymus. Kaip jau buvo pasakyti, buvo sakyta, tikslas vėlgi iš naujo įvertinti mūsų naujus prioritetus, atsižvelgiant į pasikeitusią aplinką, mūsų makroekonominius duomenis. Todėl galėčiau e, pritarti pranešėjai, kad DFP tai turi atspindėti. Per pastarosius tris mėnesius atsirado ir naujų iššūkių, buvo minėta pabėgėlių krizė. Tačiau e, negana to buvo jau ir senesnių iššūkių ir daugelis tų iššūkių, kaip ilgalaikis nedarbas ir panašiai, toliau skurdas, ypač vaikų skurdas, kuris turi tokių didelių pasiekmių tiek švietimui, tiek kitoms sritis, sritims. Galime galvoti apie mūsų atsakomybę neįgaliųjų e, asmenų atžvilgių pagal Junktinių tautų konvenciją. Tai mes matome, kad kaip ten bebūtų, ties iššūkiai jau buvo dideli, o dabar dar prie jų prisidėjo dar nauji. Taip, tikslai turi būti pasiekiami ir mes negalime atsiriboti nuo atsakomybės, kad mes neturime, sakydami net, jog neturime iššūkių, išteklių. Bet e, kaip padaryti, kad tų tikslų pasiektume, jeigu tų išteklių neturime? Žinome, turime tam tikrų įsipareigojimų, yra įvairiausi fondai, nacionaliniai asignavimai, nesvarbu kokie tie fondai galiausiai būtų, ar regioniniai, ar e, kitokie. Taigi turime tų teisinių įsipareigojimų. O taip pat turime ir tam, tikros, tam tikrą pareigą pasiekti savo tikslų ir numatytų politikų. Mes jau žinome, kad daugeliu atveju mes jau viršėme numatytą ribą. Sutinku, kad mes turime žvelgti į savo politinius prioritetus ir tą mes ir darome šiandieną. Bandome įsiaiškinti, kokie yra prioritetai ir tiesa ta, kad kiekvienas galime sudaryti savo atskirą sąrašą. Tačiau, jeigu išteklių nebus, tuomet teks būti lankščiais, teks kažką rinktis. Turime būti drausmingi. Žinoma, kad niekas negalima užsimerkti prieš pabėgėlių krizę pastarojų metų. Todėl mes frakcijoje diskutuosime apie šiuos prioritetus ir tikrai neusimerksime prieš pabėgėlių e, krizę. Aš e, manau, kad e, jaunimo užimtumas yra viena iš svarbiausių sričių, viena iš prioritetų ir pagal tada duomenys šiam tikslui finansavimas nėra pakankamas. Toliau vaikų garantijos. Pranešėjos manimo 20 milijonų e, vaikų patenka į tokią kategoriją. Bet jeigu dar prie to pridėsime e, našlaičius, pabėgėlius ar kitas vaikų kategorijos, tai tas skaičius ženkliai padidės. Aš tikrai negaliu prieštrauti šiai priemonė. Bet antra vertus, jeigu biudžetas nebus lankstus ir nebus įmanoma lankščiai pasinaudoti ištekliai, tai ką tada daryti? Tikrai neprieštarauju vaikų garantijoms, tačiau manau, kad turime stebėti, kad neduotume tušių pažadų. Mes negalime pasakyti, kad mes negalime, neturime lėšų, tačiau, kaip ir e, pranešėjas sakė, turime įsitikinti, kad pažadai yra įvykdomi. Taigi, pritariu pranešėjai, projektas yra labai svarbus ir privalome uh, įvardinti savo politinius prioritetus ir jų laikytis, net ir tais sudėtingais laikotarpiais, kuomet e, mums tenka pridurti tų prioritėtų dar daugiau. Bet bet kokiu atveju aš labai laukiu tolimesnio darbo. Dėkoju. Ar guoja šešėlinė pranešėja? Pone Lopės yra salėje? Ne, toliau Monika Vana, žaliųjų atstovė. Ačiū pirmininkė, ačiū ir pranešėjau už gerą ir subalansuotą nuomonę. Geras pagrindas tolimesniam darbui. Mūsų pakeitimai daugiausia dėl trijų dalykų. Dėl užimtumo ir socialinių politikų numatytų ribų DFP Antras dalykas - Europos biudžetas turėtų apimti visus Europos 2020 numatytus tikslus ir galiausiai sanglaudos biudžeto 20 numatytų procentų turėtų būti skirta socialiniai įtraukčiai. Mes taip pat patikime pakeitimų dėl e, kokybės, e, užimtumo ir žaliųjų darbo vietų ir kokybiškų socialinių paslaugų. Taigi lauksime, nekantriai laukiame tolimesnio mūsų darbo ir nuomonės parengimo. Dėkoju FDD Laura Agėja. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, dėkoju Pirinskiui. Aš pati esu nuomonės pranešėjo, pranešimo uh, Libe komitete pranešėja, todėl man labai svarbu turėti tokią dviejopą e, įspūdį ir tą viziją. Taip, yra tokių atvejų, kuomet mes tų lėšų galime, taip sakant, sukrapštyti, surasti. Ir tokių atvejų buvo ne vienas, kuomet uh, Mes, pavyzdžiui, dabar gal, suradome 3 milijardus, e, kuriuos skiriame Turkijai, kuri dirba su Sirijos pabėgėliai, tačiau teigiame, kad e, e, mums sunku surasti finansavimą kitiems projektams. Todėl Niekaip nesuprantu, kaip randame milijardų Turkijai, tuo tarpu nerandame lėšų toms programoms, kurios yra naudingos mūsų Europai. Žinoma, principas yra paprastas, mes turime pakankamai savarankiškai patys sugebėti išspręsti migrantų problemą, bet tai jau yra kitas dalykas. Mes matome, kad dabar veikiančios Europos programos e, yra iš tiesų skirtas, skirtos finansuoti Junkerio įvaizdžio kūrimui. Ir e, tai yra, nėra tinkama politika, kadangi po praėjus dviem metams šita Junkerio programa nesukūrė naujau, E, naujų projektų, o tik tai prisidėjo prie valstybių didelių projektų finansavimo tesimo. Tos e, kitos reikalingos, e, pavyzdžiui, mokslo ar inovacijų, mokslinio tyrimų programos ir jų finansavimas buvo nustumtas į šalį. O jos yra iš tiesų naudingos, labai netgi naudingos uh, E, darbo vietų kūrimui, kovai su skurdu ir socialinė atskirtimi. O čia dabar mes jų finansavimą nutraukėme vardant didelių infrastruktūrinių projektų finansavimo, tikėdamasi, kad e, su, sukursime naujas darbo vietas. Tačiau tokių vietų sukūrima nedaug ir jos yra laikin, laikinos, kadangi kai bus nutestas koks nors kelias, padaryta žala aplinkosaugai, saugai, tai prižiūrėti tą patį, tą patį greitkelį tikrai dar daug darbuotojų nereikės, visi kiti bus atleisti ir štai tos investicijos nebūtinai pasiteisina. Taip, vaikų garantijos fondo sukūrimas reikalingas, bet e, kai kas sako, kad tai yra neįmanoma. Palaukite, yra tiek daug milijonų E, vaikų, kurie kenčia nuo netinkamos mytybos, e, kitų bėdų. Tai ar mes e, spręsime, sprendžiame tą problemą, ar mes tapsime tokia tarsi besivystančia šalimi. Ar mes pasirenkame prioritetus, galbūt jų bus nedaug, bet tie prioritetai, į kuriuos mes, į kuriuos mes investuosime ir tuomet uh, surasime e, lėšų. DFP revizija, peržiūrėjimas e, akivaizdus. Konstatuojame, kad lėšos baigėsi. Baigėsi lėšos ir migrantų integravimui, ir socialinio fondo programoms, kuriomis kovojame su skurdu. Tai kaip, ką dabar daryti? pasiekėme laikotarpio vidurį, ką ir virkšlensime, kad e, tų lėšų trūksta, turime daryti drąsius pasirinkimus. Mes turime prioritetus. Aišku, yra ta migracijos problema, bet e, skurdo problema neišnyksta. Italijoje yra 7 milijonai žmonių, kurie gyvena ne ant skurdo slengščio, bet e, skursta. Ir tuo skaičiu stabiliai laikosi. Tai Europoje tokių priskaičiuotume šimtus milijonų. Taigi turime drąsiai e, elgtis, daryti drąsius pasirinkimus. Jeigu bus atimtos lėšos iš vaikų garantijos fondo, tai jau aiškiai sakau pranešėjai, kad mes e, būsime prieš. Mes negalime e, nesirūpinti savo vaikais. Dėkoju, Mara Bizotto, jos nėra, e, jos nuomonę pristatys kolega. Ačiū. Pirmininkė, jums pristatysiu ponios Bizoto nuomonę. DFP peržiūra turėtų prisidėti prie to, kad valstybės narės nu, pasinaudotų dar galimomis lėšomis. Turime konsoliduoti mūsų konkurencingumą ir prašyti, kad Europos biudžetas būtų padidinamas. Bet tai yra sudėtinga, kadangi Europos piliečiai ir taip išgyvena krizę ir negalime iš jų reikalauti dar didesnių mokesčių, jeigu e, Europoje tiek daug bedarbių, ypač jaunų bedarbių. Tai tik tai įrodo, kad Europa 2020 strategija sunkiai bus įgyvendinama. Norint, kad e, tų rezultatų pasiektume, nešvaistant pinigų ir pasiekti rezultatų užimtumo rinkoje, pirmiausia, turime e, numatyti prioritetus valstybėms narėms. Antra, e, remti iniciatyvas, kurios skatintų paklausą. Ir trečia, skatinti tokius projektus, kurio, kuriais būtų teikiama pagalba įmonėms. Dėkuoju, ponia Šatyr. Merci infiniment, madame. Dėkuoju, pirmininkė. Aš irgi norėčiau kolegai Pirinski išsakyti padėką, jo darbą tikrai reikia paremti. Kai Junkeris pradėjo vadovauti e, komisijai, jisai kalbėjo apie socialinės Europos trigubą A reitingą. Man jau atsibodo klausytis tų įvairiausių analizių, kuomet e, linksniuojame tik tai biudžeto duomenys. Mes užimtumo komitete turime žvelgti ne vien tik tai į biudžeto skaičiukus. Mums reikia politinės skripties ir mes už jas kovojame. Būtent dėl to Aš tikrai laikosi tokios pat pozicijos kaip ir Pirinski ir tikriausiai kaip ir dauguma šešėlinių. Kolegė aiškiai pasakė, kad esame kryškelėje, patiriame didžiulį finansinį spaudimą. Mums reikia ne tik drąsos, bet ir, sakyčiau, užsispyrimo nes Europoje iškyla nauji iššūkiai, turiuomenį užimtumą ir migrantus, tai todėl mes turime tikrai atkakliai laikytis tų socialinių savo prioritetų. Tai tuo požiūriu norėčiau pabrėžti penkis dalykus. Pirma, jisai labai aiškiai išdėstytas pranešime. 13,1 BVP procento skiriama e, bankinio sektoriaus gelbėjimui ir tik tai 1 procentas užimtumo politikoms, užimtumo ir sanglaudos politikoms. Tai čia mes turime tikrai būti labai e, griežti. Antra, užimtumo problema yra pati svarbiausia. Todėl aš nenorėčiau, kad kai peržiūrima DFP, mes e, e, paaukotume Europos socialinį fondą. Tai yra fondas, kuris teikia paramą užimtumo sektoriui ir prisideda prie e, sanglaudos. Todėl turime išsaugoti šį fondą. Ir trečias mano punktas. Mes sprendžiame migracijos problemą ir e, tą darydami mes e, taip turėtume sanglaudos fondo e, dalį Europos socialinėme fone padinti 25 procentų. Iš jų 20 procentų turi būti skirta kovai su skurdu. Ypač vaikų skurdu. Ketvirtasis punktas e, - jaunimo užimtumo iniciatyva. Jūs tikrai nekartą, pirmininkė, girdėjote mano nuomonę šiuo klausimu, aš gal kartosiuosi, bet manau, kad jaunimo užimtumo iniciatyva dažnai buvo nesuprantama tiek valstybių narių, tiek pačių ministrų. Vienas dalykas, kuris e, buvo linksniojimas, tai buvo jos sustiprinimas sudėt... sunkumus išgyvenančiose regionuose. Tačiau tai užstojo kitą problemą, tai yra vaikų arba jaunimo garantijas. Ir mano paskutinis pastebėjimas - nenusileiskime. Nes kiekybinis požiūris negali būti e, pretekstu atsižadėti kažkurios vienos kitos Europos programos. Mes turime savo poziciją ir mes užimtumo komiteto nariai turime ją ginti. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju žodis ponui Hetmanui. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pirmiausia padėkoti ponui Pirinskį už nuomonę. Žinoma, sunku nepritarti tam, kas surašyta dokumente. Taip pat sunku nepritarti jo išsikyti pozicijai tiek dėl užimtumo iniciatyvos testinumo. Tikrai manau, kad visi čia sutinka taip pat ir dėl garantijų vaikams. Tikrai labai jautrus klausimai, jautrus temos ir reikia skirti labai daug dėmesio šiems klausimams. Dėl to labai džiugu, kad visą tai aptarima pono Pirinski nuomonė. Tačiau štai dabar išklausiau diskusijos ir perskačiau pačią nuomonę. Ir ten kalbama apie senio fondo didinimą. Norėčiau pasakyti, kad kai ko dokumente trūksta. Galbūt ponas Pirinskis apsvarstytų to dalyko įtraukimą. Tai norėčiau, kad būtų daugiau dėmesio atkreipiama į atskirų struktūrinių fondų koordinavimą. Tai yra programų koordinavimą. Reikia visą tai, ką mes turime Europos Sąjungoje, geriau koordinuoti, būtent tai, kas taikoma sąjungos politikai. Nes jeigu šioje nuomonėje kalbėsime, pavyzdžiui, apie didinčias viešas investicijas ir apie tai, kad reikia kurti naujas darbo vietas, tai mano galva nepadidinę Europos socialinio fondo na, to nepasieksime, taip pat reikia ir koordinavimo su regionės plėtros fondu, kuris atsakingas už investicijas. Ir tada, kai ties investicijos baigiamos yra, pavyzdžiui, galvokime apie kelių tiesimą, ar tarkime apie investicijas į verslą, tai galbūt reikia numatyti papildomų įsipareigojimų, kad, pavyzdžiui, verslininkai taip investuotų į, taip investuotų pagal Europos Sąjungos fondą, kad būtų, būtų naudingiau, būtų kam užtikrinti didesnį efektyvumą. Ir viešas lėšos na, kad turėtų būti geriau investuojamos. Dėl to raginčiau apie tai pagalvoti, apie struktūrinių fondų koordinavimą. Nes būtent šiems fondams kyla grėsmi. Ir kartais neužtenka tų esamų finansavimo priemonių ir fondai tampa neefektyviais. Visur vis kalbama apie efektyvumą. Taip pat, kad nepaprastai ir sąjungos sąjungos politikoje. Ačiū. Dėkoju. Žodis vicepirmininkiai. Ačiū, ponė pirmininkė. Matome, kad ši kova už naujų darbo vietų kūrimą nepagerino užimtumo situacijos Europoje. Elizabet pabrėžė, kad reikia kovoti už tai, kad Europos fondas siektų bent 25 procentus ateityje ir kad būtų skiriama atitinkama suma kovai su skurdu. Manau, kad to dabar neužtenka skaitmeninimo eroje. Reikia turėti galvoje, kad skaitmenizavimas darbo rinkoje tą rinką dar vis dinamiškesnė. Ir tai paveikia visas užimtumo grupės, tiek jaunesnius, tiek vyresnius žmonės. Todėl reikia Europos socialinio fondo, fondas turi čia tam tikrą vaidmenį, kurį turi vadinti, kad būtų galima palengvinti pasirengimą. Būtent Europos darbo rinkos pasirengimą skaitmeniniai erai reikėtų ambicingesnių tikslų, gal daugiau negu 25 procentų, reikėtų galbūt 30 procentų. Ir turėti galvoje, kad sanglos politikoje vis daugiau regionų valstybėse narėse jau įgyjais iš šalies e, lygį. Ir e, tai reiškia, kad nebus tom šalims skiriami struktūriniai fondai, tolesni plėtrai. Todėl galbūt dalis tų lėšų iš savo fondų būtų galima perkelti į socialinį fondą, kad žmonės geriau pasiruoštų darbo rinkos realijoms, turint galvoje skaitmeninimą. Ačiū. Dėkui. Ar iš komisijos yra atstovų, kurie norėtų pasisakyti? Pone Sukova, prašau. Labai ačiū. Buvo labai įdomu išklausyti jūsų diskusijos. Dėkoju visiems komiteto nariams už paramą suprantame, kaip svarbu apsvarstyti tai, kas dabar darome per vidurio laikotarpio peržiūrą. Man tai dabar labai gera proga pagerinti lėšų skirimą saliniams klausimams, taip pat ir užimtumui. Ir be abejo, šis diskusijos taip pat padės pasirinkti laikotarpį po 20 metų. Manau, kad galtinė nuomonė, kurią parengs komitetas, prisidės taip pat prie konkomiteto nuomonės ir e, visą tai mums bus geros gairės, kaip plėtoti tos pakeitimus. Labai ačiū. Dėkoju ir ponai Pirinski, suteiksiu žodį apibendrinti. Ačiū ponė pirmininkė. Labai, žinoma, dėkoju visiems už reakcijas, visiems kolegoms, taip pat šiems panašiems ir kitiems kolegoms, visiems, kurie pasakė dėl šios nuomonės, kurie išsakė poziciją, kad ši nuomonė gali tapti gerų pagrindų tolesniam darbui. Norėčiau nu, keletą dalykų pabrėžti. Pirmiausia, tai sutinku su tuo, kad norim pabrėžti, kad mes turime politinių įsipareigojimų ir turime politinių tikslų. Būtent, kad jeigu rimtai pripažįstame, jog dabar kaip tik yra didelių iššūkių metas Europos Sąjungai. Tai viena vertus matome lūkesčius, kad Europos Sąjunga šioje situacijoje turi vaidinti labai matomą ir labai stiprų vaidmenį. Piliečiai tikisi iš sąjungos, kad sąjunga veiktų šioje situacijoje Kita vertus, tuo pačiu metu mes, na, gana konservatyviai elgiamės. Sakome, štai yra tam tikros lubos ir taip mes tarsi atmetame savo pačių įsipareigojimus. Vėlgi, reikia turėti galvoje, kas yra pasiekiama. Tačiau taip pat Buvo išsakyta ir nuomonė, kad pavyzdžiui, tarkim, Turkijos atveju 3 milijardus jau būtinai reikia paskirti per kelias savaitės, jeigu ne per dienas, ir tai atrodo, kad visiškai pasiekime yra. Tad, e, ką žinot, tikrai mūsų šioje srityje turėtų labai riboti tas argumentas, kas ir gyvenam, kas ne. Nes e, šiuose srityse tikrai reikia skubių veiksmų. susidomėjau labai tais kritiniais pasiūlymais, tais kritiniais komentarais, kurie buvo išsakyti, kad e, galbūt reikėtų geriau sinchronizuoti įvairius finansavimo šaltinius, tai yra kartu su socialiniu fondu bei kitais panašiais fondais, kurie veikia socialinėje srityje. Taip pat, kad reikia geriau fondus panaudoti, jų lėšas geriau panaudoti, kad tas panaudojimas būtų efektyvesnis, ekonomiškesnis. Žinoma, reikia to niekada neišleisti iš akių. Tačiau, na žinoma, aš taip pat ir lauksiu visų pakeitimų ir pasiūlymų, kuris to susiję. Visi mes galėsime kartu apsakyti tuos pakeitimus. Galėsime išplėtoti komiteto poziciją, kaip minėjo ponė Sukova. Tai komiteto pozicija galiausiai kartu su kitais pasiūlymais bus įtraukta į komisijos pasiūlymus. Ir svarbu čia turėti galvoje, ko laukiama iš vidurio laikotarpio peržiūros. Čia reikia įdėti, reikia man daugiau pastangų ir iš parlamento, ir iš komisijos, kad būtų galima pasiekti tos bendrus tikslus. Kad būtų galima tinkamai įgyvendinti ir tai, na, tikrai sureaguoti visus tos iššūkius, kurie dabar kilo Europos Sąjungoje. Ačiū. Dėkoju visiems. Pakeitimus galima teikti iki balandžio 22 dienos vidurdienio. Balsavimas komitete vyks e, gegužės 24 dieną, paskui biudžeto komitete 15-16 birželio dieną ir plenarinės sesijoje balsuosime Liepos mėnesį. Visiems dėkoju. Toliau pamatysime pristatymą. Bus pristatytas tyrimas, kurį mūsų komitetas užsakė apie tai, kaip užimtumo ir socialinio ir rodikliai yra integruojami Europos semestro ir kaip galima užimtumo ir socialinius rodiklius įtraukti į makroekonominę peržiūrą ir kaip tai daroma nuo 13 metų. Deja, ne visi susirinko į posėdį. Na, bet, žinoma, galima ir kitur klausyti šio pristatymą. Dabar norėtų toniškai pakviesti Manuelą Same Kladavičį iš Instituto Perla Research Socialio, tai yra tyrimų instituto atstovė, kuri mums pristatys šį klausimą, ir tuomet dar liks šiek tiek laiko ir klausimams bei atsakymams. Prašau, ponia Ludovičiai, žodis jums. Ačiū, ponia pirmininkė. Dėkoju, kad pakvietėte mane pristatyti šį tyrimą, kurį praeis metais atlikome. Aš atstovauju socialinių tyrimų institutą, kuris veikia Italijoje. Ir e, mūsų tyrimo pagrindinis tikslas, na, pagrindinis dalykas, ties ko mes sulkime, buvo klausimas, kaip užimtumo ir socialiniai klausimai yra svarstomi Europos semestre nuo minutųjų metų. Taip pat, kaip socialiniai ir užimtumo radikliai įtraukiami į makronominę priežiūrą nuo 13 metų. Ir taip pat, kaip, kokį, kokį vaidmenį vaidina pagrindinės susitarto šalys šiuose procesuose. Tyrimas daugiausia rėmėsi atlikamų dokumentų analizę, tai ir taip pat ir atlikome, atlikome tyrimą, paėmėme interviu iš 46 suinteresuotų šalių, tiek Europos lygių, tiek nacionalinių lygių atlikome intervius, tai interviu asmeniškai apklausime tos asmenys, taip pat ir telefoną apklausime įvairius Europos Sąjungos atstovus, taip pat įvairius nacionalinius ir Europos, nacionalinių Europos lygių veikiančius šalis ir taip pat atlikome aštuonių šalių išsame analizę. O tos aštuonios šalis e, atspindi socioekonominę tikrovę Europos Sąjungoje. Mes tą informaciją rasite mūsų dokumente, Ten bus visai, visas aprašymas. Prieš pristatydama pagrindus rezultatus, norėčiau pabrėžti ir aptarti šiek tiek Europos semestrą. Tai yra labai sudėtingas koordinavimo procesas, kuris buvo įgyventas nuo 11 metų, kaip jau sakiau. Ir čia buvo siekima koordinuoti du skirtingus valdysenos mechanizmus pirmiausia makronominės priežiūros mechanizmą. Kaip numatyta reglamente, čia beje numatyta ir sankcijų galimybė valstybės narėms, kurių disbalansai yra per dideli ir kurios netitinka gairių, nesilaiko gairių. Taip pat čia atsvilgiama ir į stabilumo augimo paktą. Ir toliau yra daug švelnesnė mechanizmas, e, užimtumo socialinės politikos mechanizmas, čia kalbama apie užimtumo socialinę politiką ir čia repiamasi atviruoju koordinavimo metodu. Tai palieka daug daugiau lankstumo bei galimybių valstybės narėms vykdyti savo politinius tikslus Europos koordinavimo mechanizme. Ir Čia daugiausiai remiamasi palyginamaisiais indeksais, institucijų patirties dalinimus ir panašiai taip toliau. Toliau dėl indikatorių. Čia remiamasi MIP rodikli, rodikliais, tai yra makronominio disbalanso procedūros rodikliai. Ir šie rodikliai leidžia anksti numatyti galimus makronominius disbalansus, kurie gali kilti varisėse šalise. Taigi šie rodikliai padeda stebėti, kas vyksta šalyse ir iš anksto nustatyti, ar yra makronominės balanso rizika. Ir ši rodiklių lentelė yra labai svarbus dalykas, labai matoma politinėse diskusijose. Vienas svarbiausių klausimų yra, kiek užimtumo ir socialiniai rodikliai gali būti įtraukti į šios rodiklius. Štai matote Europos semestro procesą. Tai labai sudėtingas koordinavimo procesas. Ten yra įvairių skirtingų žingsnių, kurie apima visus metus. Na, tai vadinama semestru, todėl kad anksčiau procedūra buvo daug trumpesnė, tačiau dabar jinai gerokai išplėsta, kad būtų galima viską geriau aptarti, ypač nacionalinių lygių aptarti, tačiau taip pat ir Europos lygių. Ir taip pat įtraukti su tos šalis užimtumo ir, su, su, ir socialinės apsaugos srityje. Taigi viskas iš, ištesta šiek tiek yra labiau. Ir čia įtraukiamas visos pagrindinės ES institucijos bei valstybės narės, bei valstybių narių socialiniai partneriai ir pilietinė bendruomenė bei pilietinės bendruomenės organizacijos. Tad tikrai procesas yra labai sudėtingas ir mes pranešime tai išsamei aprašome, tad aš dabar nepristatinėsiu šios proceso, nes tai užimtų labai daug laiko. Ką norėčiau padaryti, tai aptarti pagrindinius rezultatus, kuriuos matome šiame tyrime. Vienas iš pagrindinių rezultatų yra tai, kad matome, jog visi žaidėjai, visos tos šalis, kur dalyvauja procese, pripažįsta, jog reikia labiau įtraukti socialinius klausimus į Europos semestrą. Reikia labiau subalansuoti makro, makroekonominius klausimus, fiskalinius mechanizmus ir visą subalsuoti su socialiniais klausimais ir mechanizmas bei užimtumo e, mechanizmais. Tik reikia gėtis pusiausvyros, sprendžiant makroekonominius klausimus ir užimtumo bei socialinius klausimus. Pagrindinė problema, kaip tai padaryti. Ir čia dėl to vis dar diskutuojama. O kodėlgi dabar jau suprantama, kad svarbu geresnis balansas, na tai dėl to, kad ir empiriniai duomenys, ir akademinės studijos rodo, kad jeigu socialiniai ir užimtumo klausimai nėra svarstomi, kalbant apie ekonomikos augimą, tai tuomet kyla pavojus, kad gali susiplis, na, atsirasti užimtumo ir socialinių disbalansų dėl taupimo politikos. Ir visą tai gali pakengti taip pat ir ilgalaikiam augimui. Ir, na, matome, kad ekonominė teorija ir empiriniai tyrimai rodo, kad pajamų neligybė siejasi su augimo problemomis. Taigi matome, kad ilgalaikis augimas siejamas su maža pajamų neligybė. Taigi vien, vien jau dėl efektyvumo e, klausimų, vien efektyvumo labai reikia įtraukti užimtumo ir socialinės e, disbalansus į šias diskusijas. Taip yra todėl, kad užimtumo ir socialiniai disbalansai, kurie gali kilti iš makroekonominės politikos, iš taupimo politikos priemonių, gali padidinti finansinių krizių pavojų ir vesti prie politinio nestabilumo ir tai gali mažinti investicijas į švietimą, į žmogišką kapitalą bei į verslumą. Ir um, visa tai mažina ilgalaikį augimą. Ypač aktualu skirti dėmesį užimtumo socialinės politikos klausimams. E, pinigų ir ekonomikos sąjungoms, kokia yra Europos sąjunga. Taip yra todėl, kad nega, neigiami užimtumo ir socialiniai šokai gali iš vienos šalies persimesti į kitas šalis. Dėl labai tvirtų ekonominių ryšių ir tarpusio priklausomybės tarp Europos šalių, ypač e, eurozonos eurozonoje, tarp eurozonos šalių. Dėl to valstybės narės turi atsižvelgti į makroekonominės taupimo politikos pasiekmes bei kaip tai gali paveikti socialinį ir užimtumo disbalansą. Būtent dėl to jau suprantama, kad reikia labiau subalansuoti makronominę politiką su socialinė ir e, užimtumo politika. Ir kaip jau buvo pasakyta, klausimas yra, kaip tai padaryti. Tad dabar diskutuojama dėl to, kaip būtų galima sukurti koordinavimo mechanizmus, kurie užtikrintų pakankamą dėmesį taikomą balansui tarp ekonomikos ir užimtumo politikos. Ir taip pat diskutuojama, kaip geriau traukti suntuotas šalis. Ir taip pat diskutuojama, kaip geriau pasinaudoti socialiniais ir užimtumo rodikliais priežiūros procedūrose. Ką dar matome, stebėdami, kaip penkerius metus jau gyvendamas Europos semestras. Tai dar, manau, nuo 11 metų, o mes stebėjome, kaip kas buvo padaryta iki 15 metų. Taigi matome ženklus, kad daugiau dėmesio skiriama socialiniams ir užimtumo klausimams. matome nedidelį padidėjimą, kad e, daugiau skiriama rekomendacijų atskiroms valstybėms, būtent socialinės ir užimtumo klausimų, socialinės politikos ir užimtumo politikos rytyje per tą laikotarpį. Daugiau tokių rekomendacijų. Taip pat matome, kad daugiau dėmesio skiriama yra indeksams palyginamiesiems. Ir taip pat matome, kad dalinamas gerąją praktiką, lyginamos šalis kad būtų galima sustiprinti institucijas, padėti jiems mokytis. Matome, kad Europos socialinės politikos žimtumo veik, politikos veikėjai aktyviau dalyvauja. Užimtumo direktoratas iš komisijos daugiau dirba, rengiant komisijos ataskatas bei apibrėbėje aptariant valstybių narių rekomendacijas, beje, rekomendacijas valstybės narėms yra labai naujas dalykas. Tai daroma tik nuo 14 metų politinio ciklo. Taip pat greta to matome, kad ir EMKO bei kiti tarybos komitetai aktyviau dirba peržiūrėdami valstybių narių rekomendacijas bei patikė informaciją vertinant uh, nacionalinius rezultatus bei aptarė, kokiu rodikliu reikia. Taip pat matome, kad labiau įtraukiami saliniai partneriai bei pilietinė visuomenė, pilietinės organizacijos. Vyksta trišaliai viršūnių sutikimai, makronomis dialogas vyksta. Vėlgi tai daroma nuo 14 metų. Taip pat Matome, kad daroma, atlikama nauja selinė poveikio procedūra. Ji pritaikoma kai kuriam šalims, pirmiausia, tai buvo pritaikyta Graikijai praeisiais metais. Vėlgi tai labai svarbu, yra daromas eksantės socialinio poveikio vertinimas. Tai reiškia, kad priemonės, kurių prašoma iš programoje esančios šalies, kai siekiam mažinti viešąją skolą bei mažinti prašomą ekonominį disbalansą, tai visos priemonės egzante vertinamos iš socialinės ir užimtumo perspektyvos. Tai vertinami potencialus, potencialus poveikis bei galimos socialinės problemos, kurių gali sukelti tos priemonės. Toliau, kitas svarbus pokytis, kurios siekiama daugiau atkreipti dėmesio į socialinės politikos klausimus, užimtų klausimus, tai yra buvo įtraukti rodikliai iš bendros užimtumo ataskaitos, į, ir įtraukti kaip pagalbiniai rodikliai. Ir visa tai dabar jau įtraukiama kaip užimtumo ir socialinės politikos rodikliai. Tai matome čia naują pokytį, nes matome, kad vertinant galima disbalansą, taip pat atkreipiamas dėmesys į salinės politikos ir rimtų politikos klausimus, beje, praeisis metais komisija traukia dar tris papildomus užimtumo rodiklius greta makroekonominių indikatorių, nes vėlgi tie makroekonominiai indikatoriai laikomi svarbesniais. Ir jie dabar jau šis reikės bus naudojamas per naujausią ekonomikos, tai yra politikos stiklą e, ir čia kalbam apie ekonomikos aktyvumo rodiklį, taip pat užimtumo rodiklį ir jaunimo užimtumo rodiklį. Tačiau yra ir neigiamų aspektų, nes šis procesas nėra užbaigtas, jis yra dalinės, makronominės politikos e, aspektai dominuoja procente, jie užima apie 60 procentų šalims skirtų rekomendacijų. Taip pat makroekonominės stebėsnios procesas yra griežtesnis, nes reguliavimo procesas yra griežtesnis ypač e, eurozonai, kaip sakiau anksčiau. Taip pat politiškai makroekonominės stebėsnos procesas yra geriau matomas palyginti su Europos 20 metų strategija. Europos semestras tampa matomesnis, ypač jo makroekonominė dalis, o Europos 20 metų strategija e, ir tampa vis mažiau matoma. Turbūt žinote, net jūsų šalyje, turbūt šalyse kalbama daugiau apie makroekonominius disbalansus, o ne kitus klausimus. Dar viena problema yra, kad E, šalių rekomendacijos užimtumą ir socialinius klausimus aptarė, kai kalbama apie veiksmingumą, ekonominį tvarumą, o ne neligybės ar skurdo mažinimą. Tai ypač akivaizdu, kai teikiamas rekomendacijos dėl pensijų, sveikatos apsaugos sistemos reformų ir panašiai. Be to, e, kai tyrėme atskiras šalis ir lyginame rekomendacijas šalims su socialinėmis e, sąlygomis, pamatėme, kad daugelio atveju rekomendacijos šalims nekalba apie svarbiausius socialinius užimtumo iššūkius šalise. Ir nekalba apie visas pažeidžiamiausias grupės Daugiausia dėmesio skiriama tikslinėms grupėms, tai yra jaunimui, 35 procentos rekomendacijų šalims kalbama apie jaunimą. Na, dar kitos tikslinės grupės yra pagyvenę ir žmonės ir bedarbiai. Mažai šalims skirtų rekomendacijų kalba apie lyčių problematiką, mažų mažai įgūdžių turinčių žmonių problemas ar migrantų problemas. Taip pat mažiau dėmesio skiriama ir darbo rinkos ir socialinių rekomendacijų įgyvendimui palyginti su makroekonominėmis rekomendacijomis. Viena iš problemų yra ta, kad paprastai socialinės ir darbo rinkos reformos yra daug sudėtingiau gyvendinamos. Jos užtrunka ilgiau o jų poveikis pasireiškia vėliau, todėl daug sunkiau įvertinti, kiek jos buvo įgyvendintos, palyginti su mokestinėmis, pinigų, makroekonominėmis rekomendacijomis. Na ir pagaliau dar viena problema yra tai, kad vis dar menkai įtraukiamos plėtinės visuomenės organizacijos ir parlamentai kai kuriuose valstybės nenarėse. Kai kuriuose valstybės narėse procesas vyksta tarp vyriausybių ir Europos institucijų. Socialiniai partneriai, NVO ir parlamentai traukiami labai nedaug į šį procesą. Taip, pavyzdžiui, yra Italija mano šalyje. Kitose šalyse, pavyzdžiui, šiaurės šalyse, Suomijoje, socialinių ir užimtumo organizacijų įtraukimas daug stipresnis. Taigi viskas priklauso nuo šalies. Ir čia pilietinės visuomenės organizacijų atstovai, kuris, kuriais kalbėjomės, sakė, kad jiems reikia daugiau gairių iš Europos institucijų, kad jos būtų nacionalinių lygmenių daugiau įtraukiamos į šį procesą, į diskusijas, aptariant šalių rekomendacijas ir rengiant šalių reformų programas. Kai dėl rodiklių, tai kaip sakiau, rodikliai, kurie įtraukti į makroninio disbalanso procedūrą ir jo rezultatų lentelę, labai svarbus politiniam problemų matomumui. nes tai tuomet e, ypač atkreipia politikos kuriejų žiniasklaidos dėmesį, nes komentuojami būtent tokie rodikliai, kurie yra matomiausi. Todėl svarbu, kad e, užimtumo ir socialiniai rodikliai atsirastų toje lentelėje, o nebūtų pateikiami atskirai kitose rezultatų lentė, suvestinėse. Kaip sakiau, anksčiau yra keturi pagrindiniai ir šeši papildomi rodikliai MIP lentelėje iš, iš 40 e, bendro rodiklių skaičiaus. Tačiau tie rodikliai, kurie yra įtraukti, tie pagrindiniai rodikliai neapima socialinių problemų. Tai yra daugiausia nedarbo sąlygos, darbos rinkos sąlygos. Taip pat jie nėra išskaidyti pagal amžių, lytį, tautybę ar išslavinimo lygį ir todėl jie neatspindi socialinių ir užimtumo problemų sudėtingumo. Ir taip pat jos, jie apima tik tai ribotą socialinių ir užimtumo klausimų. Pavyzdžiui, nėra švietimo rodiklių, nėra rodiklių dėl, pagal lytį, neligybę ar sveikatos būklę. Taigi, ką mes siūlome, baigiant, kokios būtų mūsų rekomendacijos. Pirmiausia, reikia įtraukti papildomus e, užimtumo ir socialinius rodiklius į MIP lentelę. Šie rodikliai turėtų parodyti ir kylančias, atsirandančias rizikas ir remti prevencinį, prevencinį o ne tik taisomąjį požiūrį. Ir tie rodikliai, kuriuos mes siūlome, yra du pagrindiniai rodikliai būtų rodintis skurdo pavojų nes reikėtų bent vieno tokio rodiklio tarp pagrindinių. Problema su šiuo rodikliu yra ta, e, kad jo savalaikiškumas ir tai, kaip jis apskaičiuojamas, skiriasi įvairiose šalise ir dėl šio argumento. Šis argumentas buvo naudojamas tų, kurie pasisakė prieš šio rodiklio įtraukimą į pagrindinius rodiklius. Mes manome, kad jis svarbus vis tiek, kad Eurostatas siektų tuomet pagerinti šio rodiklio apskaičiavimą ir duomenų rinkimą taip pat. O antras, ilgalaikio nedarbo dalis, kuris yra svarbus, numatant, kokia gali kilti skur, skur, skurdo pavojus, rizika. Tai ir yra labai svarbus rodiklis e, stebint darbo rinkos politiką. Siūloma pridėti devynius papildomus rodiklius, pagalbinius rodiklius, e, skirtus toms sritims, kurio dabar neapima dabartiniai pagalbiniai rodikliai. Tai yra darbo kokybė. Pavyzdžiui, mes siūlome traukti rodiklį, rodant laikino ir ilgalaikio darbo santyki, pavyzdžiui, investicijas taip pat į švietimą, rodiklis e, dėl gyventojų dalies turinčių tretinį išslavimą, taip pat e, rodiklį rodantį, kiek žmonių gauna e, sveikatos priežiūros paslaugas, taip pat priklausomumo santykius, lyčių neligybės rodiklis, pavyzdžiui, lyčių e, atlyginimus praga pagal lytį. Na ir taip pat kitus įprastinius socialinius rodiklius, kokia dalis skurdžiai gyvenančių žmonių e, dirba ir taip pat nežim, nedarbo lygis e, išskaidytas pagal lytį. Taigi tie rodikliai apriektų daug didesnę potencialų disbalansų socialinėje ir užimtumo srityje srity. Yra kitų rodiklių, kurios būtų galima pasiūlyti, tačiau, aišku, reikia jų, skaičių, jų skaičiaus pernelik nedidinti, na, o kai kuriais atvejais tos rodiklius sunku yra apskaičiuoti. Na ir pabaigai dar penkias minutės, jeigu leisite. Dvi minutės, gerai. Viena problema yra, kad be rodiklių aptarimo svarbu yra taip pat gerinti ES valdysenos sistemą. Ir čia pasiūlymas būtų gražinti 20 metų strategijos tikslą ir suprasti specifinių šalių rekomendacijų perspektyvą per ilgesnį laikotarpį, kad būtų svarstamas ir socialinės investicijos į švietimą, sveikatą ir taip toliau. Išplėsti eksantę socialinių vertinimų poveikį, didinti Europos semestro proceso lankstumą ir matomumą, geriau taikant komunikacijos priemonės, daugiau įtraukiant E, socialinius partnerius ir taip pat panaudoti didesnį lankstumą, kaip elgtis su gairėmis, su politikos problematika, kuri pateikiama būtent Europos institucijų. Ir tai reikštų švelnesnio koordinavimo metodo naudojimą, pavyzdžiui, atvirojo koordinavimo metodo E, taikymą, o ne to griežtojo metodo, kuris taikomas makroekonominiai stebėsiniai. Tai turėtų pagerinti taip pat ir proceso demokratinį legitimumą. Na ir tikrai pabaigai, koks galėtų būti Europos parlamento vaidmuo? Na, Europos parlamentas galėtų teikti politinę paramą siekiant didesnio balanso tarp ekonominių ir socialinių tikslų ypač propaguojant viešas diskusijas apie semestrą ir šalių rekomendacijoms poveikį, e, kai kalbam apie socialinius ir užimtumo klausimus. Taip pat jis galėtų remti didesnį atitinkamą Europos ir nacionalinių suinteresuotų daly, pusių dalyvavimą Europos semestre, pavyzdžiui, rengiant klausimus ar atviras diskusijas šiais klausimais. Parlamentas galėtų remti investicijas į griežtus socialinius e, rodiklius ir rinkimą apie juos. Yra labai svarbių duomenų bankų, e, e, kuriems reikia išteklių, kad jie galėtų kaupti geresnius rodiklius. Tai galėtų būti parlamento būtent tam tikras postumis komisija ir Eurostato. Ir galima būtų stebėti, kaip, ta, kaip e, semestrų reformų pasiūlymai yra įgyvendinami. Kad būtų galima tai daryti ir užimti svarbesnį vaidmenį visame šiame procese, Mm, e, Europos semestro darbo grupės sukūrimas būtų naudingas. Ir jis paremtų didesnį bendradavimą tarp užimtumo komiteto ir ekonomikos reikalų komiteto Europos parlamente. Tokiu būdu Europos parlamentas turėtų svarbesnį vaidmenį Europos semestro procese. Labai atsiprašau, jeigu per ilgai kalbėjau. Ačiū Jums už Jūsų tyrimo pristatymą. Norėtume užduoti Jums klausimų. Bet galėsime tai padaryti, kol turėsime tai vertėjus. Tik tai ir pradedame nuo ponios Jazlovietskos EPP frakcija, kuri yra taip pat šio komiteto vicepirmininkė. Ačiū, ponia pirmininkė. Ačiū Jums už Jūsų tyrimo pateikimą, pateiktą informaciją. Aišku, kad e, labai įdomu, ypač šiandien, kuomet keičiasi darbo rinka. Jūs sakėte, kad tarp Jūsų rekomendacijų viena teigia, kad reikia naudoti daugiau darbo rinkos rodiklių. Jūs taip pat sakėte, kad informacijos rinkimas yra svarbus. Turiu pasakyti, kad kai išgirstu, kad Europos Sąjungoje yra 2 milijonai neužimtų darbo vietų, nes nėra žmonių turinčių tinkamas kvalifikacijas užimti tuos darbo vietas ir turime be to milijonus bedarbų, tai man kyla klausimas, kur čia yra klaida klaida yra turbūt ta, kad komisijos surinkti duomenys yra renkami nacionaliniu lygmeniu, o tai, mano vertinimu, nepateikė realaus situacijos darbo rinkoje vaizdo. Aš sutinku, kad yra sektorių, kur nacionalinių duomenų pakanka, tačiau man sunku sutikti su faktu, kad darbo rinkos atveju, kuri yra labai jautri, informacija renkama tik tai nacionaliniu lygmeniu, o ne regioninių, kur labai dažnai, žvelgiant iš mūsų komiteto požiūrio taško, tai mums atrodo, kad darbo rinkos kūrimas, darbo vietų kūrimas, darbas šią linkme turėtų būti atliekamas vietos vaidmenį. Ką Jūs manote apie tai? Madam Harkin. Pane Harkin. Pirmiausia, noriu padėkoti už jūsų tyrimo pristatymą. Tikrai užtruktų keletą vakarų jį perskaityti, tačiau manau, kad tai verta. Dabar komentarai. Labai vertinu jūsų pasirinktą požiūrį. Kaip jūs uh, apibendrinate skirtingus e, tyrimus. Manau, argumentas svarus, e, sakant, kad kažko diskusijose pritrūko ir kad mums trūksta kokybės. Mes Airijoje turime tokį pasakymą, kad e, apibūdinti, kad mes neturime prarasti perspektyvos. Sakyčiau, kad jūs patikėt neblogų idėjų, tačiau turiu aš šiek tiek ir abejonių, nes valstybės gali pasakyti, kad jos neturi kompetencijos, per, reikalavimai per aukšti. Tai aš Tik tai tokią užuominą duodu ir norėčiau jūsų atsakymą. Pas jūs minėjote kitus indikatorius ir kalbėjote apie skurdo riziką. Paskutiniai duomenys rodo, kad pavyzdžiui Airijoje prieš, prieš socialinius pervedimus neligybės lygis buvo labai didelis, tačiau po tų socialinių pervedimų mes pasiekėme vidurkį, ES vidurkį. Taigi prieš socialinius pervedimus informacija yra visai kitokia, vaizdas kitoks. Apie tai aš norėčiau jūsų komentaro. Taip pat jūs pasiūlėte įkurti semestro darbo grupę į kurią įeitų EMPL ir Ekono komiteto nariai. Tai yra puikia mintis, daugelis juolap mūsų komiteto narių priklauso ir e, kitam komitetui, todėl mintis yra nebloga, tačiau kaip mes e, iš komisijos valstybių narių ir e, kitų subjektų galime reikalauti apie apibrieštų konkrečių indikatorių, jeigu mes dėl jų patys neaps, e, neapsispręsime. Išklausysime daugiau klausimų ir tada jūs juos galėsite atsakyti, atsakyti kartu. Pone Soidarava. Dėkuoju, aš norėčiau užduoti vieną klausimą dėl tų indikatorių, kurie atspindi e, vyrų ir moterų neligybę atlyginimo ir pensijų srityje. Žinome, kad skirtumų yra daug, neligybių yra daug. Praktikoje e, tai atsiranda dėl įvairiausių priežasčių. Ir viena iš e, problemų yra pagalba vaikams. Yra tokių galbūt atliktų studijų, kurios e, pasiūlytų, e, kaip spręsti, pavyzdžiui, at, tą neligybės tarp vyrų ir moterų, kurie prižiūri vaikus problemą. Nes e, jie patiria diskriminaciją, ypač e, tuomet, jeigu jie imasi, ima vaiko priežiūros atostogas ir paskui jiems labai sunku sugrįžti į darbo rinką. Mm, kągi, prašom, pabandykite atsakyti į šios klausimus. Pone Liudovičiai, dėl e, duomenų, tai taip, mes turime regioninius duomenys rinkti, nes regionuose neligybės yra didžiulės. Neligybės didžiulės. Aš pati esu iš Italijos ir puikiai žinote, kad šiaurė ir pietus vystosi skirtingų tempų mūsų šalyje. Iš apklaustų subjektų e, visi pasisakė, kad reikia kalbėti apie tuos e, regioninius duomenys neligybės, o šalių rekomendacijose būtent e, tie duomenys nėra įtraukiami. Todėl aš čia galiu palaikyti tą mintį, kad Europos parlamentas galėtų pareikalauti regioninių duomenų įtraukimo. Aš pati e, dirbu šioje srityje ir galiu patvirtinti, kad situacija gerėja, yra regioninių duomenų bazę, tačiau to negana, mums reikia gerokai daugiau. Toliau. Neligybės ir e, augimo santykis. Taip, aš pritariu, kad neli, dėl neligybės gali sulėtėti ūkio augimas, tačiau nelabai e, aiškiai nustatytas e, ryšys, kad e, po gero ūkio atsigavimo sumažės automatiškai ir neligybė. Buvo atliktas pernai tyrimas, kuris e, tokios koreliacijos neižvelgia, būtent e, koreliacijos tarp ekonomikos augimo ir neligybės mažėjimo. Viskas tikriausiai priklauso nuo e, politikų, kurios, kurias pasirenka valstybės narės ūkio augimui skatinti. Toliau kitas klausimas - santykis tarp nacionalinių ir es kompetencijų. Klausimas rimtas. Dėl to vyko diskusijos Europos semestro metu, nes e, per Europos semestrą, per šį rankį iš tiesų e, atsirado naujas instrumentas pateikti E, rekomendacijas ne tik dėl eurozonos ekonominių problemų, bet taip pat ir dėl socialinės ryties. Tai matome, kad e, diskusija kol kas vyksta, koks turėtų būti balansas tarp Europos institucijų ir valstybių narių. Užimtumo ir socialinių rodiklių įtraukimas į lenteles buvo valstybių narių būkštavimas, kurios nerimavo, kad jeigu tai bus įtraukta į lenteles, tai reikš, kad valstybėms teks prisitaikyti prie labai griežtų reikalavimų taip pat ir užimtumo ir socialinės rytyje. Toks buvo e, nerimavimas iš valstybių narių dėl tų duomenų įtraukimo į lenteles. Ir kaip tik dėl tos priežasties ir mes manome, kad koordinavimo metodas būtų sėkmingesnis pasirinkimas sprendžiant kompetencijų tarp es ir valstybių narių klausimą, ypač kai mes kalbame apie užimtumą ir socialinius klausimus kurie, kaip žinia, mes e, suprantame priklauso nuo nacionalinių ypatumų. Toliau, indikatoriai. E, skurdo riziką mes e, svarstame po socialinių pervedimų. Nes skurdo riziką sumažina politiniai sprendimai. Taigi šitą indikatorių mes e, naudojame netiesiogiai, norėdami įsiaiškinti, kaip, e, kaip pasiekime rezultatai. Ir airija yra puikus pavyzdys, kaip sumažinamas e, rizikos pavojus. Deja, Italija yra ne pats tinkamiausias pavyzdys, nes mūsų politika e, mažinant e, skurdo riziką nepasiteisino. Toliau semestro darbo grupė, tai džiugu, kad jinai gali būti e, sėkminga. Toliau dėl neligybės, lyčių neligybės indikatorių. Vienas iš tų rodiklių, tai yra tai, kaip atsižvelgiama į vaiko priežiūros e, vaiko globos e, pasirinkimus ir e, politikas. Turi, yra toksai indikatorius Barcelonos programoje, bet mes tokio indikatorius nepasiūlėme, nes e, mūsų sąrašas trumpas, o indikatorių yra labai daug. Norėtume, kad tas sąrašas būtų e, suprantamas, nuseklus, trumpas, prieinamas visoms šalioms, šalims. O kodėl kitų indikatorių nebuvo įtraukta, tai čia ilgos diskusijos. Ačiū labai už jūsų komentarus. Ačiū, kad atvykote į mūsų posėdį. Nors mūsų nebedaug liko posėdėje, mes vis vieną turime jūsų pranešimą. Elektroninė forma ir mes su juo tikrai galime susipažinti. Tai yra pagrindiniai klausimai, kuriuos mes svarstame šiame komitete ir labai ačiū kad jūs tą tyrimą pristatėte, atvykote pas mus ir atsakėte į klausimus. Dėkoju. Kągi, mes baigėme rytinę posėdžio dalį ir dabar po pietų susitiksime trečią valandą ir balsuosime. Žiūrėkit, kad susirinktumėme laiku, o po balsavimo bus daug įdomių klausimų. Juos visus svarstysime. Taigi kol kas dėkoju visiems.